Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Gal galime jau pradėti šiandienos posėdį? Thank you. Thank you. I open the meeting of Kągi, pradėkime regi komiteto posėdį šiandieną, gruodžio 7 dieną. Ir pirmiausia, tvirtinsime posėdžio darbo tvarkę. Ar būtų pastabų ar siūlymų dėl darbo tvarkės? Ponas Vanistelroj. Ačiū. Trumpa pastaba. Aš norėčiau paklausti pirmininkaujantį valstybę, ar čia tokia, nėra tokia tvarka, kad jie prieš pradėdami pirmininkavimą ir baigdami ateina ir atsiskaito. Ar ne taip juk yra? Ir sausio mėnesį ministras buvo atvykęs, jisai papasakojo, ką darys su sangodos politika ir paprastai pasibaigus pirmininkavimu jie irgi atvyksta ir pristato rezultatus. Ko pasiekė, ar ne taip yra numatyta, ar mes nesam numatę susitikti su Estais dar? Jūs turite minėję Estiją, pirmininkančią valstybę. Estija, Estija. Jie visuomet jau pirminkaujantį valstybę, valstybę pradžioje pas mus atvyksta ir pabaigoje, bet dabar darbo atverkėje nieko nematau. Ne, į darbo atverkę mes nesame įtraukę, sako pirmininkė. Turime sausį naują pirmininkaujantį valstybę perima pareigas, bet aš suprantu, ką jūs turite omenyje. Estijos ministras pas mus, turiu pripažinti, netvyksta. We, we during... Mes su juo susitiksime per tar, parlamentinį posėdį, kai atvyks ir nacionalinių parlamentų nariai. Susitikome su juo. Jisai būtent dalyvavo, ministras dalyvavo, kai lapkričio mėnesį vyko bendras posėdis su nacionaliniais parlamentais. Ir tada jis ir pristatė, ko pasiekė savo pirmininkavimo metu. Taigi jis buvo atvykęs į tą parlamentinį susitikimą. Any, any other comments on the agenda? Ar dar būtų pastabų dėl darbo tvarkės? Ne, dėkoju. Tvirtiname darbo tvarkę šiam posėdžiui. Protokolų tvirtinimas. Lapkričio 13 dienos protokolo, posėdžio protokolo kopijos yra e, internetu prieinamos. Siūlyčiau kaip įprasta, jeigu nebus išreikšta jokių prieštaravimų posėdžio metu, laikysime protokolą patvirtintų. Toliau kitas e, darbo atvarkės klausimas pirmininkės pranešimai. Turiu keletą pranešimų, informacinių pranešimų rengi komiteto nariams. Pirmiausia, pirmadienį šią savaitę buvo susitikimas tarp komitetų pirmininkų ir pono Dimiter Cančev, Bulgarijos nuolatinio atstovo ES ir Koreper 2 pirmininko, kur įvyko preliminarios diskusijos apie teisėkuros klausimus, ties kuriais dirbsime per pirmąjį kitų metų pusmetį. Tai buvo techninio pabudžio diskusija, mūsų susitikimo dalis, būtent kur mes su juo susitikome, tai daugiausia kalbėjome apie omnibuso klausimą, kurį planuojame užbaigti iki metų pabaigos. Taigi neplanuojame dirbti su Bulgarijos pirmininkavimu, pirmininkavimo laikotarpiu ties šiuo klausimu, nes jis jau bus užbaigtas. Buvo paminėti dar du klausimai, kurie jau beveik užbaigti ir yra laikinas susitarimas ta, su taryba ir tikimės, kad bus pasirašyta po tais dokumentais Strasbūro sesijos metu. Ir aišku, mes paminėjome ir tai, kad pasiūlymas dėl naujos daugiametės finansinės programos bus patvirtintas gegužės 29 dieną, tokia bent jau buvo komisijos informacija pateikta. Ir su tuo susiję teisėkuros pasiūlymai pasirodys labai greitai po to. Ką tai bereikštų, neaišku. Tokia bent jau buvo komisijos pateikta bei tarybos pateikta informacija. Kita informacija iš pirmininkausinčios valstybės yra tokia, kad Bulgarija pirmininkavimo metu surenks aukšto lygio konferenciją ES anglodos politika po 2020 metų perspektyvų valdysenos ir tvarių regionų e, tikslu. Birželio 12, 12 Sofijoje, Sofijoje vyksta susitikimas. Aš neformaliai kalbėjausi apie tai, bet dar atsiųsiu regi komiteto vardu oficialų laišką ir paprašysiu, kad būtų pakviesta ir delegacija iš regi komiteto į tą konferenciją. Lapkričio 15 dieną aš, aš dalyvavau konferencijoje, kuri buvo surinkta Strasbūrė komisijos narės Bults, jos pavadinimas investicijos į Europos sujungimą susijimą tarp pagrindinių temų buvo ir kita daugiametė finansinė programa, kurios rezultatai jau beveik e, <clears throat> aiškus. Paskirti 93 procentai e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės lėšų. Taigi noriu pasakyti, kad ta konferencija buvo labai ambicinga ir ten buvo išsakytos labai aiškios mintys, būtent, kad investicijos į transportą yra reikalingos, niekas negali dėl to abejoti, tačiau komisina, komisijos narės vizija yra tokia, kad tai tikrai turi būti per, ne per struktūrinius fondus daroma, bet ir per infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, nes ši priemonė yra geriau tvarkoma, centralizuota ir taip pat pasiekiami geresni rezultatai. Tokia buvo pagrindinė diskusijų mintis. Kalbant apie daug, būsimą daugiametę finansinę programą, informacija susijusi su transportu buvo tokia, kad poreikis, in transporto investicijų poreikis per ateinantį laikotarpį bus daugiau nei 700 milijardų eurų. Dar vienas mano pranešimas yra susijęs su paskutinė komisijos iniciatyva. Jūs tikriausiai jau girdėjote, kad vakar ryte komisija aptarė priemonių paketą susijusių su teisėkuros pasiūlymais ir poziciniais dokumentais. Tai yra jos indėlis iš naujo suaktyvinti ES plėtrą po finansinės krizės ir po to, kai Junktinė karalystė paliks Europos Sąjungą. Ir šis paketas bus aptars, aptartas per kitą viršūnių sutikimą gruodžio 14-15 dieną, dienomis. Du teisėkuros pasiūlymai susijęs su mūsų komitetu, kalba eina apie struktūrinės reformas. Ir pirmasis dokumentas tai yra keičiamas reglamentas, kur yra numatytos struktūrinės reformos paramos pro, programos priemonės. Siūloma padidinti bendrą biudžetą nuo 143 milijonų eurų kaip e, buvo nuspręsta, iki 300 milijonų eurų laikotarpiui 2017-2020. Ir taip pat pakeisti programos tikslus, kad ji būtų labiau orientuota į valstybių narių pasirengimą prisijungti prie euro, eurozonos. Antrasis pasiūlymas pakeis bendrų nuostatų reglamentą, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti dalimi ar visų veiklos rezervų pagal dabartinę Europos struktūros investicijų fond, pagal dabartinius Europos struktūrinius investicinius fondus, kad būtų galima skirti paramą struktūrinėms reformoms, o ne specifiniams projektams. Kadangi veiklos rezervas, rezervas sudaro 60 procentų nacionalinių e, alokacijų ir lėšų pagal penkis struktūrinius investicijų fondus. Ir tikimės, kad apie tuos pasiūlymus bus paskelbta kitą savaitę Strasbūrę per plenarinę sesiją. Mes tikimės, kad regi komitetų, kaip atsakingam komitetui, bus šie klausimai bus perduoti. Kaip viskas įvyks, pažiūrėsime. Taigi, aš įsivaizduoju, kad kils konfliktas tarp mūsų ir kitų komitetų, kaip buvo ir iš pat pradžio, kai buvo patvirtinta struktūrinė reformų paramos programa. Taigi po paskelbimo plenarnėme posėdėje pažiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Prašau, ponia Vanis Telroj. Ačiū. <coughs> Dėkoju už informaciją, kuri yra labai aktuali darbui per kitą pusmetį ir kokį poveikį tai turi daugiametiai finansiniai programai. Dvi pastabos. Pirmiausia, tai, ką jūs sakėte dėl e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės, labai akivaizdu, kad kai kalbame apie Europos anglodos fondą, kai paėmėme pinigus ir juos perkelėme į infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, buvo akivaizdu, kad turime siekti tomis lėšomis sanglaudos tikslų, nes tai yra sanglaudos pinigai ir mes visi pasisakome už geresnius pinigų panaudojimus, geresnį pinigų panaudojimą. Dėl to ir pasirinkome tokią centralizuotą sistemą, kad pasiektumėme geresnių rezultatų. Tačiau, darydamas išvadą, galiu pasakyti, kad aišku, pinigai yra centrinis priemonės elementas. Bet ne mes ar transporto sektorius priima tokius sprendimus iškart jau buvo bandoma ieškoti geresnių tarp valstybinių sprendimų, rezultatų, bet turime čia daugiau padirbėti ir dabar turime gyvendinimo ataskaitą. Ponas Novakovas e, parengė tokią ataskaitą apie transportą ir mes turime įsigilinti ir su, apjungti tuos du dalykus, nes greitai prasidės diskusijos, bus aptarinėjami komisijos pasiūlymai ir mes turime išsakyti savo nuomonę. Antroji mano pastaba susijusiu su to, ką jūs sakėte dėl to vakarykščio pasiūlymą. Jeigu įsigilintumėme labiau, kaip jūs teisingai ir pasakėte, šio reglamento pakeitimas, kuris, apie kurį tinkėtina bus paskalta plenarinėme posėdėje, tai mes turime labai tvirtą pagrindą miestams ir regionams įsitraukti į šią paramos programą. Ir paramos programa yra įgyvendinama gerai, kalbant apie tai, kiek valstybių paprašė tos paramos. Uh, 2017 metais e, pirmos išmokėtos sumos tikrai buvo didžiulės, dabar sur, surastos yra naujos lėšos ir iš, išplečiama ta programa. Kaip jūs ir sakėte, taigi tas reglamentas yra mūsų ir jeigu keičiamas reglamentas, jis priklauso mums. Joks kitas komitetas to negali daryti. Jie gali renkti nuomonės, žinoma, bet atsakingi turime būti mes. Ir mes turime išreikalauti, kad jis tas siūlymas, pasiūlymas liktų mūsų komitete, nes vertinant daugiametę finansinę programą, tai čia yra toksai neapibrieštas e, biudžetas, e, kuris numatytas ateinančiam laikotarpiu yra. Aišku, tai yra labai svarbus momentas, mes irgi turime įsitraukti į tą darbą. Ir kuo galima greičiau, aš tikrai pasikliauju jumis, jūsų sekretorietu, po to, kai bus pateiktą informaciją kitą savaitę, kad tas klausimas tikrai pateks pas mus ir koordinatorių posėdė dar šiandien galėsime daugiau apie tai pasikalbėti. Aišku, dėkoju. Sako pirmininkė, pasikalbėsime koordinatorių posėdėje apie tai, bet tikrai galiu pasakyti, kad padarysiu viską, ką galėdama, kaip ir ankstesnio atveju. Ir ankstesnio atveju nebuvo lengva tą padaryti, kaip jūs ir puikiai žinote. Bet politinių frakcijų paramos dėka mums pavyko gauti tą klausimą ir galiausiai mes tapome atsakingų komitetu. Bet tik dėl to, kad mes tikrai veikėme iš vien kartu. Dabar žodis ponui Celler ir po to skrei. Ačiū, pirmininkė. Panašu, kad kai kuriuose srityse komisija dirba neblogai, kalbant apie sanglaudos ir struktūrinę politiką. Ir jie turi tikrai palaikyti tą darbo tempą. Na, o kalbant apie Europos socialinį fondą ir tai, kad kažką mes iš to fondo paimsime ir panaudosime darbo vietų kūrimui ir bedarbystį sumažinti, tai čia mums reikia kažko daugiau, ne tik klasikinės sanglaudos politikos. Ir panašu, kad ir kiti daro panašius dalykus. Pavyzdžiui, daugiau dėmesio skirias infrastruktūros tinklų priemoniai. Aš manau, kad ateinančius, per ateinančius kelis mėnesius mes turėtumėme daugiau apie tai pasikalbėti su komitetais su transporto komitetu konkrečiai ir aš manau, kad tikrai transporto srityje tą tikrai galima padaryti infrastruktūros tinklų priemonė, turi ir kitų tikslų, kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, tai čia yra silpnų vietų. Yra tam tikrų grūščių palei sienas, tas grūstis reikia panaikinti, tam, kad e, tranzitas per sienas būtų įmanomas ir lengvas. Ir panašu, kad to nepavyko pasiekti kol kas, ypač vertinant, pavyzdžiui, geležinkelių tinklus. Priešingai, Kitos ne ES valstybės, pavyzdžiui, Kinija, daug labai dirba, teikia pasiūlymus tam, kad, pavyzdžiui, jų tas šilko projektas būtų išplėstas, šilko kelio projektas būtų išplėstas ir transportos ir tie daug kas yra daroma. Mes Europoje jau dešimtmečius vilkiname procesą ir už transportą atsakingi žmonės turėtų čia labiau padirbėti mums reikia sanglaudos politikos fondų, kuriais būtų galima pagerinti transportą, ypatingai geležinkelių transportą, nes daug tų lėšų ir finansavimo nėra panaudojama. Pavyzdžiui, ta linija, kuri jungia Baltijos valstybės per Lenkiją su Vidurio Europą, nėra tos linijos kol kas. Taip yra dėl to, kad kai kurios valstybės narės nesusitarė, kaip tą padaryti ir dabar Lietuva ir Lenkija čia paliai nėra jungties. Nėra geležinkelių jungties tarp šių dviejų šalių. Man tai yra skandalas ir kažką tikrai reikia padaryti. Lėšos anglaudai, man atrodo, per dabartinį finansavimo laikotarpį yra tam numatytos tikslinės lėšos, bet mes turime tikrai gerai dar įvertinti ir miesto transportą, tarp, tarp miestinį transportą. Aišku, Europ, europinė priemonė galima galbūt tvarkyti geriau, bet tikrai ten pinigų yra nemažai ir infrastruktūros tinklų priemonės lėšos gali būti panaudojamos tam, kad EFSI įsibėgėtų, kaip ir tam nebuvo prieštarauta, o dabar bandoma sanglaudos lėšas paimti ir už, užpildyti spragas. Tai aš manau, kad turime apie tai rimtai pakalbėti, ką mes norime daryti kartu su transporto komitetu. Dėkoju. Ačiū, ponė Krell. Ačiū. Trumpai. Aš visiškai pritariu tam, kas ką tik buvo pasakyta. Man atrodo, kad tai yra procesas, prieš naują daugiametinės programos pasiūlymą. Ar turime apie tai rimtai pakalbėti? Turime rimtai pakalbėti, ar iš sanglaudos politikos bus paimtos lėšos ir ar niekas tam ne, nesipriešins. Turime apie tai pakalbėti, nes priešingų atveju 350 milijardų, 320 milijardų, dar mažiau bus. Na ir šiame parlamente Mes dėl to veiklos rezervo tai išsakėme neigiamą nuomonę ir dėl aiškių priežasčių. Mes pasakėme prieš tai, nes komisija visiškai kitaip tai naudojo. Ir mes negalime taiksyti su tuo, kad tos priemonės yra tiesiog naudojamos kitur. Taip pat nelabai suprantu, kad ta SRSP priemonė pratesta dabar iki 20 metų. Čia turiu omeny struktūrinių reformų paramos programą. Čia aš tame pati dalyvavau, nes čia buvo ir bendras reglamentas rengiamas ir aš nes, nežinau, kodėl dabar. Iš anksto mes vėl turime pratesti tos programos galiojimą, nors dar negavome kitos daugiametinės finansinės programos pasiūlymo. Tai yra ir pinigai, ir įsipareigojimai. Uh, kurie buvo pažadėti tam tikslui ir man atrodo tai šiek tiek kvaila. Aš manau, kad tikrai turime būti kaip komitetas už tą klausimą atsakingi, aš visiškai pritariu tam. Ir dar kyla klausimas, ką mes iš vis turime tam pritarti, nelabai suprantu. Dėkoju. Dėkoju mm, už paaiškinimus. O kalbant apie mm, paaiškinimus iš komisijos pusės, tai noriu pasakyti, kad esame kvietę komisarą Dombrovski programos rezultatams įvertinti ir mes tikimės, kad vasarį jis ateis ir pristatys struktūrinės reformos paramos programos rezultatus aišku, mes galime irgi juos aptarti ir pasiūlyti pratesti tą programą. Ir dabar ponas Goštinaru, nes turėtume jau toliau mm, pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Dėkui, aš nekalbėsiu ilgai, bet mūsų pagrindinė kova įrodyti, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė neturėtų atvesti į tai, kad iš sanglaudos politikos jai būtų paimti pinigai. Ir aš dėl to pritarčiau kolegos Lamberto pasiūlymui. Tai mes turime įvertinti, kaip tos lėšos buvo išleistos. Ir aš taip pat norėčiau taip pat aiškiai matyti, kaip geografinė prasme buvo paskirstytos Europos infrastruktūros tinklams skirtos lėšos, kaip kiekviena valstybė galėjo prieiti prie tų lėšų ir kiek buvo pervesta į Briuselį nuo 18 metų ir kur iš tiesų yra tas skirtumas, ta nauda, kurią duoda Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir kaip pagerintas yra junglumas, kaip, kaip geriau dabar yra sujungti mūsų regionai, nes tai yra pagrindinė šios programos esmė, tai yra šios programos tikslas. Nes jei nebus poveikio vertinimo, tai tikrai tada negalėtume pritarti idėjai beprasmiškai pervesti pinigus nes atsiranda migracija, gynybos ir saugumo aspektai ir tuo būdu mūsų lėšų kiekis tik sumokėja. Dėkui, ponė Buščinaro. Dabar pirmininko pranešimai. E, noriu priminti, kad šiandien mes susitiksime su komisarė Krecu. ir turime aiškiai išsakyti savo norus. E, socialinė politika, transporto politika, visos šios politikos rūšis nori atsikasti kasnį iš sanglaudos politikos. Tai turėtume paklausti komisarės Kretų, ką jinai galvoja kaip regionės plėtros komisarė apie regioninę plėtrą ir kokie yra planai šioje srityje iki pateikiant daugiametės finansavimo programos planą, nes mes norim aiškiai matyti, kur suka Europos komisija, kur eina Europos komisija. Ir dabar baigiam šią tada e, dalį mano paskutinis pranešimas. Šiemet neturėsime kalėdinio vakarėlio, nes tiek daug kalėdinių vakarėlių vyksta aplink, kad mes neradom jokio laisvo laiko ir jokios vietos, kur galėtume savo kalėdinį vakarėlį suorganizuoti. O Strasbūrė turim blogą patirtį tų kalėdinių vakarėlių, nes mažai kas į juos ateina. Užtat nusprendėm naujametinį vakarėlį suorganizuoti ir jis vyks iškart sausi po pirmo mūsų komiteto posėdžio ir tikiuosi tai bus iš tiesų gera proga palinkėti e, vieniem, vieni kitiems didžiausios sėkmės naujais metais. Tai toks mano būtų dabar pranešimas ir einame prie balsavimo. Dabar balsuojame dėl nuomonės Ja parengė ponė Monika Smolkova. Atsakingas komitetas yra įtrė už e, šį pranešimą, o čia kalbame apie švarios energijos inovacijų spartinimą. Pranešėja nuomonė pateikė e, per spalio mūsų posėdį pakeitimai. Iki 16 spalio turėjo būti pateikti, 63 pakeitimai buvo pasiūlyti, pranešėja 12 kompromisinių pasiūlymų siūlo, o pagrindinis komitetas įtrė savo pranešimą tvirtins sausio mėnesį. Pone Smolkova, ar turėtumėt keletą komentarų? Dėkui, pirmininkė. Norėčiau trumpai padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Noriu padėkoti sekretoriatui, šešėliniam pranešėjam ir manau, kad įtrė komitetui puikią nuomonę pateiksime. Pirmininkė, dėkui, tai tada pasirengėme balsuoti. Pirmasis pakeitimas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau. Trečiasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas. Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė, antrasis kompromisinis pakeitimas. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė primta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite pasitikrinti? Mes ne plenariniai sesijoje, kolegos, turėkite omenyje. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuonioliktas pakeitimas atkrenta. 22 irgi atren, atkrenta. Toliau ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 7 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 56 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 56 pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Ar matot rezultatą? Taip, primta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Šešiasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, manau, kad priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir balsuojame dėl visos nuomonės. Prašome, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame nuomonė patvirtinta. Sveikinu ponę Smolkovą. Toliau nuomonės projektas dėl atsiliekančių regionų. Tai yra regi komiteto e, pranešimas savo iniciatyva, skirtas konkurencingumui e, lietai augančiose regionuose, kurių mažos pajamos. Michaela Giufrida yra pranešėja, bet pirmininkė atsiprašo. Atsiprašau, peršokau šiek tiek į priekį. Labai atsiprašau, negaliu susikoncentruoti, sako pirmininkė, tai mano klaida. Prieš tai dar turime pasikalbėti apie ponios Valyną pranešimą ES regionų ir miestų vaidmuo įgyvendinant Paryžiaus susitarimą skirtą kovai su klimato kaita. Mūsų komitetas nusprendė savo iniciatyvą parengti pranešimą Envi nuomonę pareiškė 24 lapkričio. Paprašyčiau dabar šiek tiek tylos, nes norėčiau stikti žodį pranešėjai. Ponas Novakov, ponas Buščinarų, paprašyčiau tylos noriu suteikti žodį pranešėjai. Dėku, dėkui, pirmininkė. Aš ilgai nekalbėsiu, nes pranešimas jau kurį laiką buvo internete ir tikrai, manau, turėjot galimybę jį paskaityti ir man svarbiausia jūsų nuomonės išgirsti. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie klimato kaitą, tai mes einame ne ten, kur reikia, ne tą kryptim ir labai lietai įgyvendiname sprendimus. O šiaip Europos parlamente reiktų būtent tuos sprendimus ir aptarti. Čia kalbame apie priemonės, kurias mm, vykdant sanglaudos politiką regioninių ir vietos lygmenių turėtume įgyvendinti. Klimato kaita paveikia e, visuomenę ir ypač skirtingas jos socialinės grupės, tie, kas turi mažiau pajamų, mažiau mobilus, e, kurie gyvena energetinėme nepritekliuje. Tai mm, būtent labiausia tokiom gyventojų grupėm atsiliepia E, klimato kaitos poveikis. Ir vystimosi lygis yra labai nevienodas, ypač visam pasaulyje kai pabėgėliai būtent dėl prastų klimatinių sąlygų palieka savo tėvynės ir bėga be kita ko ir į Europą ne vieną kartą e, girdėjome, kad e, prašoma ES pagalbos. Mes turime turėti pakankamai tvirtą mokslinį ir techninį pagrindą ir, aišku, reikiamus finansus. Tai pranešimas ka, pabrėžia, kad regionai ir miestai turėtų turėti didesnį autonomiją, nes kiekvienas regionas turi savo specifiką ir savo pajėgumus. Aišku, reikalingas ir tas valstybinis ar dar platesnis ligmuo, bet reikia neužmiršti ir regionų, ir miestų, nes ten vietos valdžia yra arčiausia piliečių, arčiausiai žmonių ir gali uh, Mm, geriausia sureaguoti į piliečių poreikius ir naudoti įvairias priemonės mažinančias klimato kaitos poveikį. Taigi regionams, miestams reikia daugiau autonomijos suteikti, nes švelninimo ir adaptavimosi priemonės dažniausiai yra vietinio pobūdžio. Nežiūrint to, kad JAV pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo, daugelis e, Šiaurės Amerikos miestų išlaiko savo tvirtus įsipareigojimus toliau kovoti su klimato kaita. Toliau anglės, e, e, e, toliau ekonomikos dekarbonizavimo priemonės turi būti lydimos specialių žimtumo, e, efektyvių žimtumo priemonių. Turime daugiau atsinaujinančios energetikos naudoti, bet turime pasiūlyti ir konversijos planus tiem regionam, kur išaugo nedarbas būtent dėl šių makroekonomikos pasikeitimų. Ir ta parama iš tiesiog ties, turi pasiekti konkrečias šeimas, kurios nukentėjo, o nedidelės e, tarpvalstybinės energetikos įmonės, kurios ir taip sėdi ant aukso maišų. Tas pasakytina ir apie mano gimtają šalį. Ir turime neuždiršti žmonių, kurie tampa pabėgėliais būtent dėl klimato kaitos pokyčių. Daugelis karų, kurie vyksta, e, taip pat baigėsi tuo, kad žmonės nebegali kontroliuoti išteklių dėl karo ir e, turi palikti savo namus. Ir turime padėti tokiem žmonėm, nes turime priemonių ir išteklių. Ir taip pat čia turime neužmiršti ir lyčių lygybės politikos įgyvendinimo, kai e, planuojame ir vertiname tas priemonės, kurių imsimės. Taip pat turime išsamei visus siūlomus veiksmus visose sektoriuose išanalizuoti. Baigdama aš pateiksiu blogo planavimo pavyzdį, kai planuojama prastai ir trūksta koordinavimo. Tai galbūt toksai ekstremalus pavyzdys, bet turbūt įsivaizduojate, apie, apie ką kalbu, daugelis iš jūsų uh, tie, kurie į kitą Strasbūro plenarinę sesiją vyks automobiliu, gavot turbūt žinutę, kad turite turėti specialų lipduką užklijuotą ant automobilio priekinio stiklo, kuris atitinka jūsų automobilių išmetamų dujų e, kiekius. Vokietija jau seniai tą turi. E, Danijoje, Austrijoje tokie, tokios taisyklės jau yra privalomos. Kai kurios valstybės narės ruošiasi tokias taisyklės įsivesti. Kai kuriuose valstybėse keliai yra mokami, tai reikia lipduko, kad susimokėta už kelius. Taip pat yra lipdukai, kad galima, pavyzdžiui, važiuoti į parlamento parkingą, uh, Ir tai gaunasi taip, kad ant to automobilio priekinio stiklo galiausia prisika, prisiklyjuos dešimtis lipdukų ir per tą priekinį stiklą nieko nebematysim. Tai, tai ir yra uh, pavyzdys tokio planavimo, kai ketinimai ir tikslai yra geri, bet suplanuota viskas prastai ir nekoordinuotai įgyvendinama, taigi turime pagerinti situaciją ir tikiuosi, kad dabar jūs dar pateiksit savo komentarus, kad patobulinčiau savo nuomonę. Tai dabar pradėkime nuo šešėlinių pradėšėjų. Pone Pirakė, ar kas nors kalbės jos vardu? Ponas Vanys Telrojus. Jos nėra bet aš išklausiau ir net šiek tiek ispaniškai supratau. Iš tiesų, regionų ir miestų vaidmuo auga ypač šioje srityje, kai kalbame apie energetiką ir klimato kaitą. Mes pritarėme tikslam, čia apie tikslus jau nekalbame, labiau koncentruojamės į veiklą. Mūsų srityje yra tiek daug galimybių ir turime realiai daugiau pinigų, negu kad panaudojame. Tai turime skatinti tą veiklą ir, ir kūrybiškai į viską žiūrėti. Ir investicijos, pavyzdžiui, į pereimą prie naujos energetikos rūšių atsiperka maždaug po dešimties metų. Ir dabar yra tikrai nemažai priemonių per Europos investicijų banką ir kitas programas, kai vietos valdžia gali prisimti atsakomybę su partneriais, investuoti ir tada tos lėso, lėšos grįžta ir duoda naudą ir tos investicijos net gali pakeisti miestus. Taigi, ponė Spirakė, šiandien negalėjo atvykti, bet mes pritartume pranešėjos pozicijai. Labai svarbu pabrėžti miestų, regiono atsakomybę, nes e, jei įsivaizduojam, kad tas reglamentas ar taisyklės yra kaip mazeratė, tai tie ratai, e, ant kurių jis važiuoja, tai, tai yra būtent regionai ir miestai. Dabar ponia Dančila, dėkui. Žinome, kad visuotinis atšilimas yra šiems laikams pats didžiausias iššūkis žmonijai. Tvarus vystimasis, sveikata e, ir kiti dalykai yra su tuo susiję. Paryžiaus sustarimai E, yra pradžia tokio spartaus ir veiksmingo proceso siekiant sumažinti visuotinį atšilimą, kad jis būtų mažesnis nei dviejai laipsniai. Ir čia dalyvauja įvairūs e, veikėjai ir turime ieškoti bendrų veikimo tikslų. ES miestai kaip jau sakė kolegos, miestai ir regionai turi suvaidinti esminį vaidmenį įgyvendinant klimato kaitos tikslus, nes jie gali daryti įtaką e, mobilumui, transportui, miestų statybai, energijai, infrastruktūrai ir ekologiniams aspektams. Jei nedalyvaus šiame procese vietos regionų E, veikėjai, tai tikrai nepasieksime numatytų tikslų. O tų įsipareigojimų e, prisėmimas e, taip pat turi atvesti prie konkrečių rezultatų. Jie turi būti įgyvendinti. Ir manau, kad valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį merų uh, konventui ir e, numatyti tokią dinamišką veiklą, nes 5500 miestų e, e, yra įsipareigoję mažinti šiltnamio efektą išmetančių dujų kiekį iki 20 metų. Ir aš manau, kad toks miestų bendradarbiavimas galėtų, būtų, galėtų būti tas pavyzdys, kuriuo galėtų sekti kitos valstybės, nesančios ES narės. Ir aišku, tą iniciatyvą galime vykdyti kartu su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis iniciatyvomis. Tuo pat metu aš manau, kad neturime marginalizuoti tų miestų, kurie irgi nori kovoti su klimato kaita, bet nepatenka į tų 5500 miestų sąrašą. O kalbant apie Paryžiaus susitarimų įgyvendinimą, tai reikia inovatyvių investicijų orientuotų į tvarius projektus energetikos pristaikymo prie klimato kaitos ir kitose srityse. Ir ypač projektų, kurie uh, veiktų ir būtų naudingi mažom vietos bendruomenėm. Taigi ES turi užtikrinti, kad vietos regionų valdžia bendradarbiautų su nacionalinė valdžia ir veiktų vieningai. Čia kalbėtume apie miestų ir regionų veiklą, gerinti aplinkai, bet turime neužmiršti ir to, kad reikia geriau informuoti piliečius apie tai, kokį poveikį daro klimato kaita, kad visi, kiek gali, galėtų prisidėti prie šių dalykų. Turime įtraukti visų amžiaus grupių piliečius. Tai labai svarbu, kad galėtume e, įgyvendinti Paryžiaus susitarimus. Toliau ponas Flek. Dėkui. Aš Junktinės karalystės konservatorių vardu noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Mes uh, pritarėme bendriesiems uh, nuomonės pra, projekto, pranešimo projekto principams, bet yra dar sričių, kurias reikia tobulinti. Ir ypač trečioje srityje siūlyčiau pakeitimų, kaip jau anksčiau esu sakęs, reikia užtikrinti, kad galėtume stebėti realią, realius įnašus, realų poveikį, kurį daro uh, sanglaudos politika klimato kaitai. 16 metais auditorumai padarė išvadą, kad yra rizika, kad ES nepasieks to 20 procentų tikslo iki 30 metų, taigi reikia tokio mm, rimtesnio monitoringo mechanizmo, aš pasiūlysiu atitinkamas formuluotės, ypač 34 ir 35 Envi nuomonės paragrafuose. Taip pat mums reikia užtikrinti, kad šis pranešimas turėtų pridedamąją vertę negalim tik sakyti, kad turim pasmerkti JAV, kad jinai pasitraukia iš Paryžiaus susitarimo. Antras paragrafas tą šneka. To neužtenka. Man malonu buvo girdėti, kad pranešėja šiandien sakė, kad, pavyzdžiui, JAV daugelis miestų e, net Amerikai pasitraukus iš Paryžiaus susitarimų toliau laikysi savo įsipareigojimų per tokią platformą, um, kur ir vadinasi Amerikos įsipareigojimai. O Europa e, turi skirti didesnę autonomiją e, regionam, kad jie parengtų savo e, klimato kaito švelninimo planus, kurie gali būti daug ambicingesni negu tie bendrieji planai. Omerų, Omerų paktas irgi yra nusistatęs 20 procentų tikslą iki 20 metų. O galiausia, turėtume pozityviau kalbėti apie pramonės vaidmenį, nes tikrai daug e, pramonės ryčių eina link dekarbonizacijos ir į tą investuoja. Bet pramonė vieną kartą tik minima penktame paragrafe ir apie ją kalbama neigiamai bendradarbiavimas tarp privataus sektoriaus ir regionų irgi yra geras sprendimas, kovojant su klimato kaita tiek ES, tiek visame pasaulyje. Praėjusią savaitę Tesla Pietų Australijoje perėjo prie akumuliatorių, didžiausių pasaulyje akumuliatorių naudojimo, e, kaupiant ir saugant elektrą. O mano regione, e, rytų Anglijoje, Pittsboro, energetikos padalinys irgi leido panaudoti e, savartinų atliekas energijai gaminti. Tai aš irgi tą atspindėsiu savo siūlomame pakeitime. Ir galiausia noriu pasakyti, kad miestai iš tiesų turi e, vykdyti savo įsipareigojimų per merų paktą arba C40 grupę. Dėkui. Dėkoju. Alde, ponė Van Miltenburg. Dėkui. Pirmininkė pono Takula vardu. Noriu pasisakyti, atsiprašau, kad jis negalėjo atvykti. Keletas trumpų komentarų. Aldės e, vardu remiame pagrindiniam pranešimo principam, bet tris dalykus noriu pabrėžti. Dvyliktas paragrafas. Nežinau, ar realu, turint galvoje, kad ponas Otingeris buvo mūsų komitete, dar kartą pabrėžti, kad sanglaudos politikos biudžetas po 20 metų turi būti didinamas. Tiesiog mums galbūt reikia sakyti, kad mums reikia e, tinkamo finansavimo, kad galėtume kovoti su klimato kaitos priemonėmis, nes yra ir kitų finansinių instrumentų be sanglaudos politikos. Toliau 14 paragrafas dekarbonizacijos politika ir atitinkamas, atitinkamos užimtumo programos. Tai turėtų būti mm, kartu, bet kažin ar čia reikia mums planų, konkrečių planų e, šiom problemom spręsti. kai kalbame apie švarios energijos inovacijų pranešimą, tai žinoma, kad tai turės irgi pozityvų poveikį užimtumui. Tai, ką žinai, ar mes turime kalbėti apie veiksmingus užimtumo planus dekarbonizavimo srityje. Tai tiesiog išeina už šio pranešimo ribų, mano nuomonė. 18 paragrafas, kur kalbate apie adaptavimo priemonių socialinių ekonominių mm, pasiekmių įvertinimą. E, bet kodėl tas įvertinimas turi būti advanced, pažangus? Ką tai reiškia? Nes jūs minite tik tai labiausia pažeidžiamus gyventojų sluoksnius, ir sumaišote realiai savokas. Mums reikia švelninimo, mums reikia prisitaikinimo. Ir aišku, čia reiktų daugiau paaiškinimų, nes jei čia kalbėsime apie socialinės ir ekonominės pasiekmes, tai galime sudaryti įspūdį, kad jūs norite kalbėti apie socialinės klases, kurios yra labiau pažydžiamos ir kad jos būtų labiau ginamos Bet kalbant apie prisitaikymą ir švelninimą, tai šios priemonės turi e, būti skirtos visiems apsaugoti, o ne kažkokiai konkrečiai socialiniai klasiai. Dėkui, ponas Ropė. Ačiū gerbiama <clears throat> pirmininkė. Noriu pasidžiaugti pranešėjos darbu. Atliktų, manau, iš tikrųjų labai svarbus ir reikalingas pranešimas, tuo labiau, kad pradedam kalbėti apie naują laikotarpį po 20-ųjų. Tai e, tas, kas jau dabar 14-20 yra numatyta, praktiškai e, mes jau labai ir nebepakeisim. Bet e, kokie, kokius įgaliojimus, kokią, sakykime, teisę suteiksim miestam ir regionam po 20-ų, tada galima tikėtis ir kitokio rezultato, ką ir pranešėjas sakė, kad ne visada einam tenai, kur reikia. Todėl manau, kad iš tikrųjų pagrindiniai darbai, pagrindinė veikla vyksta regionuose, vyksta miestuose. Ir šiuo atveju e, jų, e, sakykime, įgaliojimai arba jų veikla yra tik tai tiek, kiek valstybės narė šiandien suteikia joms įgaliojimus. Ir ne visada valstybės narė suteikia tinkamus įgaliojimus. Pavyzdžiui, e, Baltijos šalys arba mano Lietuvoje, reiškia regionai, skirsto tik tai 15 procentų pinigų. Ir tai tik tai tam tikrais, sakykime, nustatytais e, taisyklėm. Todėl manau, kad po 20-ųjų mes tikrai turim siekti, kad e, regionų įgaliojimai miestų įgaliojimai būtų bent 50 procentų teisė nuspręsti, kokius projektus daryti ir kad tie projektai būtų efektyvūs. Pavyzdžiui, daugiabučių renovacija. Iš tikrųjų labai svarbus e, e objektas, labai svarbi programa. Šiandieną įsipareigojimas ES yra iki 3-5 procentų kasmet renovuoti. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mes renovuosim 50-60 metų Tai per kada mes pasieksim tą efektą? Žinodami, aš pavyzdžiui, dirbę savo savivaldybėje, mes jau renovavom visus daugiabučius, šimtų procentų. Ir tai duoda didžiulį efektą. Apie 50 procentų taupamo energijos. Tai e, ar mes norim taupyti ir turėti, sakykime, geresnį efektą, juk žinom, kad pigiausia energija tai nepagaminta energija. Jos nereikia gaminti. Tuo labiau, kad ES šiandieną apie pusę, 47 procentus energijos perka iš trečių šalių. Tai didžiuliai pinigai, apie 400 milijardų eurų. Tai didžiulis, e, sakykime, rezervas, didžiulės investicijas, jas nukreip būtent į energijos efektyvumą, energijos taupimą, į žiedinę ekonomiką, į e, pakartotiną naudojimą, kur mes dar tikrai labai daug išmetam, sakykime, e, gerų dalykų, būtinės technikos, dėl kažkokio tai varštelio ar kažkokio tai kito elemento. Ir praktiškai tas e, besaikis vartojimas arba noras pramonės e, vis naujus gaminius patiekti, e, kurie net neremontuojami arba taip toliau, jau veda prie to, kad mes pradedam trūkti žaliavų. Aš suprantu, kad reikia darbo vietų, reikia užimtumo, bet vartojimas irgi turi turėti ribas ir turi turėti protą. Lygiai taip pat manau, kad labai svarbu, kad e, pirkdami energiją, kurią aš minėjau apie 50 procentų ES perka iš trečiųjų šalių, kad tre, e, trečiosios šalis laikytųsi tų pačių gamtosauginių reikalavimų, kaip laikomasi ir ES. Pavyzdžiui, dabar statoma atominė elektrinė e, Baltarusijai Astrave. E, net nekalba apie uždarimo, sakykime, programas, uždarimo projektus ir netraukia į savikainą. Tai reiškia, galbūt jinai net nebus uždarinėjama arba kažkur tai e, kažkokią tai kūdrą sumes e, atidirbtas atlikas ir tuo pasibaigs. Tai mes turim reikalauti ir Europą turi neįsileisti į savo rinką produktų, produkcijos, kuri pagaminta ne pagal Europos standartus ir nedraugiška su aplinka ir nedraugiška su klimato kaita. Tai aš manau, iš tikrųjų mes turim labai ambicingą situaciją ir kaip mes e, apsispręsim po 20-ųjų ar paliksim e, tik tai valstybėm narėms spręsti, ką jos nori padaryti ir pasiekti, ar mes vis dėlto suteiksim didesnius įgaliojimus regionams, kurie, manau, tikrai, pavyzdžiui, vat, e, bendrosios žemės ūkio politikos programa yra puikus lyderio plus mechanizmas kodėl negalėtų sanglaudos politikoje atsirasti savivaldybė plus mechanizmas kad kiekviena savivaldybė gautų tam tikrą voką ir su bendruomenėm, su verslo lyderiais galėtų apsispręsti, kokius efektyviausius projektus padaryti. Tai šitie dalykai, aš manau, kad atskirose valstybėse puikiai vyksta, galima būtų tą patirtį panaudoti ir visos ES šalyse. Ačiū. Grazie Presidente. Poniai mato dabar pabaigai žodis. Iš tikrųjų, labai svarbus klausimai aptarimi pranešime, ypač klimato kaita. Būtent dėl klimato kaitos Europos regionai yra priversti susidurti su tokiais um, gaivaliniais reiškiniais, kaip potviniai, audros ir taip toliau. Ir jų dažnumas vis didėja nuo, nuo dešimtmečio dar. Ekonominė žala yra šimtai uh, milijardų. Aš kalbu tik tai ekonominę žalą, o, o aplinkos agentūra nori, kad mes e, analizuotumėm politinės strategijas, kurios leistų švelninti ir mažinti tokius reiškinius ir jų padarinius. 2014-2020 metų laikotarpiu buvo numatytas biudžetas klimato veiksmams, tačiau Europos audito rūmai savo 2016 metų ataskaitoje Mm, pasakė, kad greičiausiai nesugebėsime tų užbrieštų tikslų pasiekti. Kitas aspektas. Kalbėjau apie žalą, taip pat ir biologinį įvairovį aplinkai, bet juk ir žmonių gyvybės prarandame dėl tų reiškinių, tą irgi reikia suprasti, dažnai tai ignoruojama. Klimato kaita jau dabar. Uh, lemia didesnį įvairių lygų paplitimą, per nelik ankstyvas žmonių mirtis Europoje. E, negalima neikti tokių dalykų. Yra dešimt tūkstančių mirčių sėtinų būtent su tuo. E, pažiūrėkime į mūsų upių būklę, pažiūrėkime į baisius reiškinius. Uh, infekcijos, stresas ir, ir, ir panašus dalykai. Arba, pavyzdžiui, mm, Dėl tokių reiškinių neįmanoma teikti kai kurių paslaugų, sakykime, sveikatos priežios paslaugų, tiekti vandens gerimo ir taip toliau. Taip, aš suprantu, 9-10 punktuose apie tai kalbama, tačiau manau, kad e, tikrai turėsime pateikti ir papildomų dar pakeitimų dar papildant tekstą, kurį e, parengė pranešėja. Iš tikrųjų, atsparumas, e, ypač klimatos rytyje, yra labai svarbus. Ir, ir pažiūrėkime į miestus, ten du trešdaliai mūsų gyventojų gyvena. Pažiūrėkime į tai, kas vasarą vyko uh, Prancūzijoje, ypač pietų Prancūzijoje, Italijoje, uh, kitur ur, urbanistinėse vietovėse, ką mes matėme, vis daugiau ir daugiau problemų kyla miestuose dėl to, kad ir, pavyzdžiui, ir dėl miškų gaisrų ir taip toliau gyvenamose vietovėse matome, kas darosi. Taigi, nepaprastai svarbu uh, būtų padidinti tam tikslui skirtą biudžeto dalį sanglaudos politikos rytyje. E, reikia taip pat ir labai aiškių pamatuojamų tikslų ir paskatos turi būti sukurtos ir atsinaujantis energijos šaltiniams, ir, ir ideologinių problemų įveikimui netgi. Ir aš paminėčiau taip pat ir Europos solidarumo fondą šiame pranešime. I do not have From... Daugiau norinčių pasisakyti nėra, ne. Ne, dar ponia Kio. Gemeldet, Frau Vorsitzende, ich möchte äh, die Berichterstatter nicht unterstützen. Ačiū. Aš neketinau iš pradžių pasisakinėti, aš tikrai pritariu pranešime išsakytiems tikslams ir mintims. Aš tik tai tris gal tokius pastebėjimus dar pabaigai pridursiu. Penktam punkte, ten kur kalbame apie bendrą kontekstą, jūs Galbūt kažkas ne visai, gal ne visai taip supratau, bet kalbama apie pramonę, žiniaslaidą, bendrą politiką, kad tarsi žmonės galbūt ignoruoja tą klimato kaitą. Aš nežinau, ar teisingai supratau, kad, kad tikrai yra daug ignoruojančių tai, kad um, yra klimato kaita, ypač tarp pramonės ir žiniasklaidos, bet aš nesutikčiau, man atrodo, be pramonės mes niekaip neišgyvensime. Ir mūsų tikslas būtų paremti tvarę pramonę, tokią Mm, pramonę, tokias technologijas, kurios e, būtent tausotų aplinką. Mes patys, politikai, esam už tai atsakingi, manau, e, gal vienas ar kitas politikas e, apie tai ir negalvoja, bet man atrodo, kad mes visi puikiai suprantame, ką tai reiškia, puikiai suvokiame, kokia yra situacija. Uh, Tai, na, nežinau, gal čia ir nebuvo norėta taip pasakyti, bet aš taip pat galvoju, kad šiuo dokumentu gal nebūtinai turime uh, tiksliai pasakyti, kiek uh, ketiname išleisti sanglaudos politikoje pinigų konkrečiai su klimato kaita susijusiems tikslams. Uh, Man atrodo, kad mes turėtumėm nusakyti tinkamus tikslus ir taip toliau, bet, na, gal reikėtų palaukti dar prieš uh, užfiksuojant tuos konkrečius skaičius, palaukti, pažiūrėti, kaip diskusijos toliau rutuliosis. Be to mums labai reikia miesto palaikymo. Čia labai svarbu yra iš tikrųjų galvoti apie tai, kiek lėšų bus skirta miestams, juk Čia yra labai daug galimybių, viskas labai koncentruota yra miestuose ir aš manau, kad tikrai galėtų miestai daug intensyviau kovoti su klimato kaita. Tai būtų būsto renovavimo sritis ir transportas ir daug kitų sričių. Manau, kad šitą kryptimį turėtumėm daugiau padirbėti. We do not have other Ačiū, daugiau norinčiau pasisakyti neturime. Tai tada suteiksiu žodį Europos komisijai. Panekis Nermalinovska. Prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėmi Europos parlamento nariai už šias diskusijas. Labai dėkoju mm, pranešėjai. Dėkoju už tas diskusijas, kurios ragina mobilizuoti klimato srities veiksmus. Uh, Mes tik grįžome iš Bonas, kur buvo e, sutiriosių šalių konferencija, lapučio viduryje. Kitą savaitę Paryžioje taip pat bus labai įdomi konferencija. Ir abiejose tose susitikimuose, aišku, vietos ligmuo vaidina labai svarbu vaidmenį. Um, merų pakt vieto ir um, vietos regionio ligmens atstovai atsakingi už šios veiksmus akcentuoja, kad reikia globaliai pripažinti šios srities veiksmų e, svarbą. Daugiau kaip 3000 buvo dalyvių, tikrai labai stipriai buvo atstovaujama visiems valdymo ligme, e, ligmenims ir buvo mm, tame tarpe labai daug valstybių atstovų, 60 ir tai labai svarbu. Uh, Ir e, e, buvo ir pirma e, merų pakto dienos organizuota šventė, tai labai svarbu, nes akcentuojamas bendarbiavimas tarp miestų, regionų ir prieiga prie finansavimo, politinė vadovavimo svarba. Mm, iš tikrųjų labai dėkoju už tai. Taip pat tai parodė, kad reikia toliau stiprinti bendarbiavimą tarp miestų, nacionalinės valdžios ir regionų, reikia daugiau panaudoti novatoriškus sprendimus, taip pat ir pramonės vaidmuo yra lemiamas, tai buvo akcentuota labai svarbu e, privačiai privataus ir viešo sektoriaus investicijas labiau panaudoti. Mm, prie dėrybinių stalų buvo kalbama apie tai, kad reikia daugiau aiškumo dėl talano e, dialogo, taip vadinamo. Mm, tai bus dialogas, kuris bus surinktas kitais metais, kur įvairios interesuotos šalis, tame tarp ir miestai, susės prie bendro stalo ir kalbėsis apie tai, e, kiek yra duota įsipareigojimų e, Paryžiui ir kiek yra pasiekta šioje srityje, kiek reikia dar paspartinti veiksmus. Todėl mm, šiandien jūsų surinktos diskusijos ir pranešimas yra parengti tikrai laiku. Dabar dėl pranešimo projektų ir diskusijų mes labai sveikiname tai, kas čia pasakyta, mes labai teigiamai mm, e, reaguojame į komiteto E, raginimus e, ryštingai siekti įsipareigojimų gyvenimo, ypač dėl švarios energetikos pasiūlymų, tai atsispindi labai aiškiai ten, bet lygiai taip pat, aišku, visuomet bus naudinga pabrėžti um, žemesnio nei nacionalinis lygmuo subjektų um, indėlio svarbą ir, ir korekcijas, kurios reikalingos čia. Taip pat mes labai džiaugiamės, kad dėl klimato kaitos miestai labai aktyviai dalyvauja, dirba šias rytėje ir Bonoje, lapkričio mėnesį tikrai tai akivaizdžiai matėme, tikrai yra įsipareigomas negryžti, nemažinti savo darbo pimčių ir e, klimato kaitos švelninimo ir adaptacijos veiksmais gali sukurti naujas darbo vietas, pagerinti ir sveikatos, ir kitas paslaugas. Ir dėl daugiametės finansinės programos ir sanglaus politikos mes tikrai sveikiname raginius padidinti skirtas lėšas, nes mes galvojame, kad Paryžiaus įsipareigojimai ir jų gyveninimas pareikalaus mas masinių e, pastangų ir lėšų ir tikrai biudžetas turėtų būti sudaromas taip, kad nebūtų padaryta žalos kitoms investicijų sritims, kas jau yra pažadėta Paryžyje buvo ir tie, kas sakė, kad yra daug pinigų, kurie sėdės atskaitose nepanaudoti, tai yra teisūs, tikrai yra dar daug pinigų, kuriuos būtų galima panaudoti um, klimato kaitos adaptacijos kontekste, dar 60 milijardų galima panaudoti ir pagal tem, teminės kryptis taip pat mes tikrai mm, toliau stengsimės remti miestus ir regionus tiek dėl informavimo, dėl žinių kūrimo, dėl gaidžių, dėl klimato kaitos ir išvelnimo e, srityje. Mm, kai kas sakė, kad reikia merų e, paktą eksportuoti, mes tą jau darome, praeitą kartą rugsėjai susitikę, e, mes tą nusprendėme, aš noriu jūs informuoti, kad jau ir už kario Afrikai yra pradėtas darbas, taip pat ir ir Amerikoje, ir Indijoje ketinama panašiai plėsti merų pakto veiksmus. Toliau noriu paminėti investicijų rėmimo platformą um, FOPIS, tai yra Europos investicijų banko konsultacinės tarnybos prižiūrima tarnyb, forumas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Labai dažnai problema yra ta, kad pinigų taip mes turime savo sąskaitose, tačiau nėra e, projektų, kokybiškų projektų, e, tie kas, projektai, kurie pasiekia komisijos tarnybas, netitinka reikalavimų. Taigi problema tai yra ir mm, merų paktas labai prisidėjo prie mūsų tikslų siekimo, dėl klimato kaitos tikslų siekimo. Ir dabar 23 jau procentai e, yra sumažinimas ir tikrai 27 procentų sumažinimo pasieksime, kas įsipareigota. Tūkstantis miestų įsipareigojo pritaikyti adaptacijos planus ir mūsų miestai rodo, kaip reikia judėti į priekį. Tai yra pavyzdys ir mes per būsimą renginį tą akcentuosime, kad iš tikrųjų galėtumėm visam pasauliu parodyti, kad mes turime puikių sėkmės istorijų čia. Valinė. Ačiū, o dabar pabaigai suteiksiu žodį poniai Valinai, kad jie apibendrintų diskusijas. Labai ačiū už išsakytus komentarus, dėkuoju ir komisijos atstoviai. Norėčiau vieną dalyką paaiškinti. Aš esu iš tokio regiono, kur mm, pagrindinis pragyvenimo būdas buvo darbas kasyklose. Taigi atitinkamai ir, ir, ir pramonė į tai orientavosi tuo metu, kuomet dar buvo uh, Ispanijoje pramonės. Aš esu iš to regiono, kur būtent ta pramonė buvo koncentruota ir aš tikrai labai uh, ginčio pramonę, kad tikrai reikalinga, mes be jos neišgyvensime. Tačiau bet kokiu atveju pramonė privalo laikytis aplinkosauginių reikalavimų ir turi prisidėti prie um, pastangų švelninti klimato kaitą aš tikrai labai aiškiai uh, dėl to pasisakau, aš puikiai suvokiu situaciją, aš bent 19 metų pragyvenau tame regione ir puikiausiai žinau, kad kokia yra sudėtinga situacija, kuomet sunkiuosius metalus turi valyti iš pačių nuostabiausių paplūdimių. Tai taip, aš, aš mielai ginsiu pramonę, tačiau jie privalo laikytis nustatytų reikalavimo. Ir tikrai mes e, negalime nolaidžiauti čia. Galime kalbėti apie mm, visą. Mm, gamybos konvertavimą, apie CO2 mažinimą. Tai taip, galiu pasakyti, buvo 50 tūkstančių žmonių, kurie dirbo e, kasyklose, dabar 800 nebėra tų darbų, žmonės masiškai traukiasi iš, iš tų kraštų, nes nėra darbo. Tai aišku, reikia alternatyvą suteikti žmonėms. Uh, Jeigu iš jų atimi pragyvenimo šaltinį, tai turi galvoti, kokias priemonės pasiūlysi, kad žmonės galėtų toliau oriai gyventi, gauti orų atlyginimą, tiesiog, kad išgyvent galėtų, nes, aišku, daug žmonių yra tiesiog priklausomi nuo tokio darbo. Mes visi, manau, sutiksime, kad miestų ir miestų merų vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Uh, Ispanijoje visai neseniai įvykdyta e, vietos valdžios reforma. Pagrindiniai miestai, aišku, turi gal daugiau atsakomybės, daugiau įgaliojimų, bet visi likę visai nedaug. Ir netgi a, saugomose teritorijose Europose a, Labai dažnai, kai atliekamos studijos, tai taip, pasižiūrima į poveikio aplinkai vertinimą, bet nepadaromas darbas iki galo. Ir tada miestai įstringa, jie neturi galimybių kažką padaryti, jie priklausomi yra nuo centrinės valdžios. Ir ta centrinė valdžia taip gauna tuos, tas ataskaitas apie poveikio aplinkai vertinimą, tačiau tos ataskaitos ir guli ant jų stalų. Tai kągi, ačiū visiems dalyvausiams diskusijoms už visus komentarus. Indien. Ačiū ir diskusijų pabaigoje vienintelis dalykas, ką turiu pasakyti, tai yra, kad terminas pateikti pakeitimus būtent šiam pranešimui yra gruodžio 13 dienos vidudienis. Tai yra trečiadienio vidudienis. Dėkoju už diskusijas. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tikrinu, kad nebūtų klaidų. Taip. Konkurencingumas mažų pajamų ir mažo augimo regionuose, atsiliekančių regiono ataskaita, čia turim pranešėją Michelą Gefridą. Uh, ir šiandien aptarsime jos pranešimo projektą jau. Ji mums pristatys pranešimą. Taigi iš karto suteiksiu žodį poniai Žiufrida, o paskui e, visiems norintiems pasisakyti parlamentarams. Prašom. Eh. Ačiū pirmininkė. Galvoju, kad diskusijos ties, dėl šių regionų yra nepaprastai svarbios, galvojant apie sanglaudos politikos ateitį. Pranešimas pateiktas jau prieš kurį laiką, tai aš tikrai labai lauksiu e, kolegų komentarų. Mes kalbame apie silpniausius Europos regionus, pagrindinius sanglaudos politikos paramos gavėjus. Žinoma, niekada tuose regionuose negali pritrūkti tos paramos. Ta svarbiausia užtikrinti. Bet, aišku, reikia pažiūrėti ir kokie yra veiksniai, kurie riboja tokių atsiliekančių regionų augimą. Būtent reikia galvoti apie mažų pajamų ir mažo augimo regionus. Čia komisija daro tokį skirtumą. Uh, ir pranešime taip pat žiūrime į, į tą skirtumą tarp tų atsiliekančių regionų. Čia kalbame apie 47 atsiliekančius regionus mm, mažo augimo, tai yra, kur BVP yra mm, netoli vidurkio, tačiau ekonominio išsivystimo lygis, ekonominio augimo lygis yra labai mažas. Tai yra Jeigu norėtumėt pavyzdžių, tai būtų Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos, kai kurie regionai. Kita kategorija yra mažų pajamų regionai, kur BVP, aišku, irgi yra žemas, žemiau vidurkio, bet ir kai, kai kuriais atvejais galbūt augimas yra didelis. Tiesiog tie regionai e, iš jų išeities taškas buvo toks, kad jie buvo labai smarkiai atsiliekantis, tačiau sanglaudos politika jiems leidžia labai sparčiai um, vystytis ir jų uh, aukti. Ir čia kalbėtumėm apie Bulgariją, Vengriją, Lenkiją ir panašias valstybės, jų regionus. Mm, taigi, aš ką norėčiau visų pirma pasakyti, tai kad e, toks skirst suskirstimas, padalymas į tos skirtingas kategorijas galbūt ir, ir geras dalykas, galvojant apie studijas, tyrimus ir taip toliau. Tačiau toks um, skirstimas į kategorijas, galvojant apie politikos formavimą, gali tik tai dar labiau stiprinti fragmentaciją, susiskaldimą. Uh, reikia atsižvelgti į um, tų atitinkamų teritorijų situaciją, pasiriment uh, tais referenciniais laikotarpiais pagal programinius laikotarpius. Komisija analizuoja, aišku, sanglaudos politikos poveikio rezultatą ir tai sieja su ekonominę situaciją konkrečioje valstybėje. Taigi didelis valstybės įsiskolinimas dažnai mažina bi biudžeto politikos maržas ir, ir riboja investicijas valstybės. Na, aš galvoju, kad komisijos padarytos išvados kelia tam tikrų problemų kyla tam tikra rizika, kad e, mes pamesime iš akių tikruosius tikslus, tai yra tikrąją sanglaudos politikos prasme, tikslą, paskirti. Man atrodo, kad atėjo laikas ir apie tai jau buvo kalbėta ir ankstesnėse diskusijose. Uh, ir savo politinį vaidmenį a, pateikti, aišku, jis visiškai kitoks nei komisijos politinis vaidmo. Mūsų vaidmo yra pateikti politinius sprendimus. Ir aš čia paminėčiau tris dalykus iš savo pranešimo, kad galėtumėm užtikrinti politikos, ekonomikos, sanglodos ir valdymo visą pusiausvyrą. A, aišku, reikia paminėti problemas, kurios galbūt sėtinos su įvairiais pasikeitimais, bet jeigu turėsime tokią sanglos politiką, kuri bus valdoma ekonominės politikos tikslų, um, tai komisija nesugebėjo savo ataskaitoje paminėti vieno veiksnio, kuris turi labai didelį poveikį regionų sugebėjimui investuoti. Tai yra deficitas ir biudžeto politika. Jeigu čia skaičiai yra didesni nei nacionalinis įskolinimas, vienas iš pagrindinių dalykų yra, kad mm, sangloda turėtų skatinti raidą, vystimasi. Ir stabilumo paktas čia yra lemiamos svarbos. Antras momentas yra mechanizmas susijęs su makroekonomika investicijoms neturėtų kilti grimėstose mm, sritise, kur yra daugiausia struktūrinių sunkumų. Taip, ekonominės politikos principų reikia laikytis, tačiau reikia nepamiršti ir kitų sąlygų, mm, kitų ES politikos sričių. Ir pagrindinių principų ir vertybių laikymosi. Makroekonominės sąlygos, taip, gerai, tai gali ir toliau būti vienas iš parametrų kuomet yra taikomas anglaudos politikos priemonės. Taip, aš neneigiu, svarbu yra skatinti reformas Trečias dalykas yra ten, kur komisija prašo, kad būtų aiškesnis sąryšis tarp sanglaudos politikos ir e, kiekvienai valstybei konkrečiai skirtų rekomendacijų pagal Europos semestrą. Mm, tai gerai, bet komisija nepasako, kaip tai konkrečiai užtikrinti. Aš manau, kolegos, kad tos rekomendacijos turėtų skatinti mm, regionus, stimuliuoti veiklas. Tai turi būti tas um, už, uždaras, užburtas, bet ger, teigiamas ratas. Tas Europos semestras turi skatinti e, e, tą raidą ir, ir turi būti geresnė pusiausvyra užtikrinta e, būtent kai kalbam apie ryšį tarp sanglodos politikos ir kitų ekonomikos politikos ryčių, valstybėms narėms čia turi būti suteiktas esminis vaidmo. Valstybės narės turi patvirtinti nacionalinės strategijas, kad skatintų augimą atsiliekančiose regionuose. Man atrodo, komisija remia šį požiūrį, bet kai kuriais atvejais, ypač aš čia kalbėčiau, pavyzdžiui, apie Italiją, mes esame matę pastaruoju metu Italijoje um, dedamų pastangų uh, paskatinti augimą uh, atitinkamuose regionuose. siekiant užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, bet didžiausia, ta pagrindinė tų atsiliekančių regionų silpnoji vieta yra silpnas valdymas. Ir čia valstybės narės turi įsikišti, aš suprantu, taip, tai yra kontroversiškas klausimas, labai dažnai e, mes savo komitete e, prisimename bendrą susitarimą šio klausimu be, ir, ir, ir aš tikiuosi, kad, kad ir dabar mes sugebėsime kažkaip tai susitarti. Uh, nors aišku, tas lausimas sudėtingas, bet mes puikiai suprantame, kad e, vienybė yra labai svarbi anglos politikos klausimais. Tai e, aš tikiuosi, kad nežiūrint galbūt kartais išsiskiriančių nuomonių, vis tik tai pavyks susitarti ir šį kartą. Aš manau, kad būtent šiuo momentu mūsų komitetui tenka labai ypatinga atsakomybė e, būtent dėl tų atsiliekančių regionų Tie regionai tikrai sėja daug vilčių su Europa ir, ir irgi jiem tenka atsakomybė atitinkama. Tai, tai gal tiek, o dabar lauksiu jūsų visų komentarų. Ačiū. Šiame pranešime mes pagal 54 taisyklę dirbame kartu su Agri komitete. Pone Dančila yra pranešėja tame komitete, dabar žodis jai, o po to šešėliniams pranešėjams. Prašau, ponė Dančila. Ačiū, ponė pirmininkė. E, pranešėja daug ką jau pasakė, aš norėčiau pasveikinti ne, dėl jos požiūrio, nepaisant to, kad ES yra laikoma pačiu turtingiausiu žemynu. Vis tiek ES yra labai daug skirtumų, atotrukių, kalbant ir apie galimybės ir šių regionų žmonių pajamas. Daug regionų buvo laikomi arba regionais, kur yra silpnas ekonominis augimas, arba regionai, kurių pajamos yra nedidelės. Pirmoje grupėje tie regionai dažniausiai randami pietų Europoje, o kitos, kiti regionai vidurio rytų Europoje. Na ir aš norėčiau akcentuoti svarbiausius klausimus. Pirmiausia, tai yra žemės ūkis. Kaip žemės ūkis uh, sukuria pridėtinę vertę ir mažina to trūkį tarp regionų. Akivaizdu, kad daugelie tų regionų žemės ūkis yra tas ūkio sektoris, kuris labai reikšmingas, kalbant apie žmonių pajamas. Ir tai antrasis žūp ramstis kaimo plėtra yra labai svarbi finansavimo priemonė tam, kad būtų galima paskatinti ekonominį augimą kaimo regionuose, regionuose, kurie atsilieka, kur yra lėtas vystimasis. Tai yra reikiamas finansinis stimulas, nes žemės ūkis sukuria daug darbo vietų, kur kas daugiau nei kitos ūkio šakos tuose regionuose, taip pat negi ir augančiuose regionuose. Žemės ūkis irgi prisideda prie tvaraus vystimosi, prie užimtumo, darbo vietų kūrimo ir taip pat leidžia užsitikrinti didesnės prašiau besivystančių regionų pajamas ir prisideda prie kaimo vietovių plėtros. Tokiu būdu galbūt mažiau išvyksta žmonių iš tų rajonų. Taigi labai svarbu, aišku, užtikrinti žemės ūkio pagalbą šių regionų konkurencingumą ir čia gali būti pritaikyti tiksliniai projektai, kurie būtų orientuoti tai, kad reikia pirmiausia pasitelkti pačių žmonės formuojant tokius projektus. Ir taip pat reikalinga čia tinkama vietos politika, reikalinga, reikalingas veikėjų tinklas ir visa tai. Viso, viso to, tokiu būdu būtų galima galbūt patvirtinti pačius geriausius projektus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad gera infrastruktūra gali užtikrinti didelio greičio interneto didesnę sklaidą tam, kad žmonės ir toliau gyventų tose kaimo vietovėse, ne, ne, nebėgtų į miestus. Ir taip pat, aišku, tai prisideda ir prie to regiono ekonominio augimo. Gerai sujungtas skaitmenė prasme kaimas leistų prisidėti prie didesnės partnerystės mokslinio tyrimų srityje, inovacijų srityje ir taip pat kalbant apie pagalbą, praktinę pagalbą inovacijoms. Tai irgi labai aktualu kalbant ir apie žemės ūkio sektorių ir su to susijusias ūkio šakas. Nes tokiu būdu mes prisideda prie to regiono ekonominio augimo. Dėkoju. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešiai, ponas Ruos. Ačiū. Man atrodo, Prieš tris mėnesius pirmąjį kartą keitėmės nuomonėmis apie šią savo iniciatyvą, šį savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už pirminį tekstą apie atsiliekančius regionus. Portugališkai mes juos vadiname mažiau išsivyščiusiais regionais. arba netgi aš portugališkai kartais sakau depresiją išgyvenantis tokie nuosmukį išgyvenantis regionai. Na, bet kuriuo atveju kalba eina apie tam tikrus atsiliekančių regionų aspektus, pačius svarbiausius aspektus ir aišku, turime nepamiršti ir tai, kad labai svarbu sukurti sąlygas palankes verslininkystiai, priekybai taip pat pagerinti, pavyzdžiui, prekybą reikalingą. Tai kažkaip nepaminėta yra. Žinau, yra, galioja tam tikros taisyklės parlamente rengiant tokius pranešimus ir ne viską gal įmanoma surašyti tokiame savo iniciatyve rengiamame pranešime, bet aš manau, kad pakeitimais mes įveiksime tas problemas. Kalbant apie pakeitimus šiam pranešimui, mes esame jų parengę, įskaitant ir tuos klausimus, kuriuos minėjau. Aš, kai pirmą kartą keitėmės nuomenėmis šį beitą jau pristačiau, geresnė valdysena, daugia pakopis valdymas. Taip pat minėjau, kad svarbu turėti bendras strategijas, kurios būtų pritaikytos kiekvienam atsiliekančiam regionui. Taip pat aš kalbėjau apie tai, kad labai svarbu, kad komisija ir Eurostatas pateiktų naujausius patikimus agreguotus e, suvestinius duomenis apie tas teritorijas. Nes tokiu būdu būtų galima atlikti gerą realybės analizę. Ir man atrodo, komisija tikrai labai daug įdėjo į savo ataskaitą šioje srityje. Dar vienas svarbus klausimas. Ir įsivaizduoju, kad bus pasiūlyta pakeitimų tam klausimui. Ir tai yra bandymas surasti bendrus sprendimus ateityje. Bandysime surasti bendrus sprendimus šešėlinių pranešėjų sutikimuose dėl ekonominių regionų. Aš turėsiu pakeitimų, aš esu EPP šešėlinis pranešėjas. Mes pranešime nekalbame apie makroekonominės sąlygas, aš turiu tai pabrėžti, ir tai yra susiję, aišku, su sanglaudos politika. Uh, pranešimas, pranešimas kalba apie atsiliekančius regionus ir strategijas bei politiką, kuri yra reikalinga tam, kad būtų galima pasiekti konvergencijos, priartinti prie juos prie labiausiai išsivyščiusių regionų. Tačiau, kad vyksta įstringos diskusijos e, šiais klausimais, bet aš nemanau, kad mes turėtumėme viską čia surašyti. Uh, Taip pat aš sakiau, kad priemonės susijos, susijusios su struktūrinių fondų veiksmingumu ir europinė valdysena, visa tai turi būti taikoma labai tikslingai, labai atsargiai. Aš sakiau, kad to, turime nepamiršti tokių priemonių pritaikymo, bet turime atsižvelgti ir į tų šalių regionų specifinės ekonominės, socialinės į, į, prie, ypatumus, kad ne, nepakenktumėme tom šalims. Aš ypatingai turėjau menį mažas vidutinės įmonės. Mes galime sukurti darbo vietų, užtikrinti ekonominį augimą ir skatinti konkurencingumą bei našumą. Praeitais metais aš atkreipiau dėmesį į tai, kad gali būti taikomos tam tikros sankcijos Portugalijai ir Ispanijai. Aš pasakiau, kad tai būtų neteisinga, tai būtų neracionalu ekonominė prasme, bet visgi pripažįstu, kad eks ante sąlygų egzistavimas padeda, nes tuomet struktūrinių fondų panaudojimas yra veiksmingesnis ir yra studijų tai rodančių. Taigi aš manau, kad mes turime siekti bendros pozicijos dėl šio tikslo, nes tokiu būdu parlamentas įgaus daugiau galių, kalbant apie kitos daugiametės finansinės programos taisyklės. Taigi mes turime susitelti ties tuo, kas mus vienyje. Taip pat yra reikalinga 23 straipsnį sustiprinti ir bendras nuostatas dėl naujos daugiametės finansinės programos. Ir taip pat kalba eina apie struktūrinių fondų išmokų suspendavimą, nes kartais perdėm aistringos būdavo diskusijos šiais klausimais, tai reikia jas kažkaip numalšinti. Kaip sakiau, anksčiau reikia surasti tą visus tenkinantį vidurkį. Ir tikiuosi, kad surasime tokį tekstą, kuris mus suvienys kiek įmanoma, nes mums reikia, kad rimtai būtų pažvelgta į mūsų poziciją, kad ji būtų stipri, nes e, tokiu būdu padėsime piliečiams. Aš kaip šešėlinis pranešėjas to sieksiu ir tikrai lauksiu visų kitų pakeitimų. Mes, aišku, pasiūlysime ir kompromisinių pakeitimų, jeigu manysime, kad įmanoma to pasiekti. Ir, aišku, mielai aptarsime visus klausimus su kitais šešėliniais pranešėjais ir atsakinga pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija pradėjo iniciatyvą tam, kad padėtų mažiau išsivyšysiems regionams pasivyti. Tikslas yra įvardinti, kas stabdo augimą mažiausiai išsivyščiuose regionuose ir pateikti rekomendacijas bei pagalbą, kaip panaudoti, atverti tą augimo potencialą. Mažiausiai išsivyščiusiems regionams bus padėta geriau identifikuoti ir reaguoti į konkrečius jų poreikius ir maksimaliai sustiprinti investicijų poveikį vietoje. Europos komisija dirbs kartu su nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis tam, kad būtų sukauptos žinios ir praktinė patirtis bei įveiktos kliūtys tvariam ekonominiam vystimuisi infrastruktūrų ir inovacijų dėgymui. Dar vienas svarbus šios iniciatyvos privalumas, kam aš labai pritariu, yra aktyvus visų regioninių veikėjų įtraukimas - universitetų, mokyklų, įdarbinimo įstaigų, profsąjungų, MVI, investuotojų, nacionalinių, regioninių valdžios institucijų, nevyriausybinio organizacijų įtraukimas. Rumunija ir Lenkija yra pirmosios šalis, kurios pradės taikyti tas iniciatyvas šiaurės rytuose ir šiaurės pietuose savo esančiuose regionuose. Svietokirski į Podkarpatskį regionuose. Ir remiantis bandomai projektų rezultatais, tas bendradarbiavimo nacionalinių regioninių veikėjų pavyzdys, bendradarbiavimo pavyzdys bus perkeltas ir į kitus Europos regionus, kurie susiduria su panašiais iššūkiais. Dėl to aš tikiuosi, kad ir kiti regionai bus paraginti perimti šią iniciatyvą. Pagrindinis iššūkis susijęs su mažai augančiais regionais yra surasti politiką, strategijas, kaip būtų galima įveikti tą mažo augimo aklygatvį. Ir mažų pajamų regionų didžiausias iššūkis yra to augimo kelio, kurį jie pasirinko veiksmingumas, kad tokie regionai nepasiektų mažų, mažų augimo, mažo augimo regionų to kelio pabaigos, trajektorijos pabaigos. Taigi mes turime didinti ir stabilizuoti ekonominius veiklos rezultatus, kad tie regionai galėtų toliau konvergencijos kelių siekti klėstėjimo ir prisijungti prie klestinčių regionų ES. Ačiū. Ačiū, ponas Van Miltenborg. Ačiū, pirmininkė. Tai labai nesubalansuotas pranešimas, kadangi atrodytų, kad rodoma pirštu į Europos anglaudos politiką, makroekonominę politiką ir aiškia biudžeto politiką. Lyg atrodytų, visos problemos dėl atsiliekančių regionų yra susijęs su sanglaudo ir biudžetu. Aš manau, kad čia per daug užsimota ir nėra pateikiama patarimų dėl to, kokios struktūrinės reformos yra būtinos valstybėse narėse, kad būtų padedama atsiliekančiams regionams. Vertindamas, žvelgdamas į šį pranešimą, aš mastau apie tai, kad tai yra stručio politika, galva smėlyje ir nieks nedaroma. Tai niekas neprisima atsakomybės dėl to, kaip būtų galima didinti ir gerinti valdyseną valstybėse narėse tokių atsiliekančių regionų, kovojant su sukčiavimu, korupcija arba kaip investuoti infra, in, infrastruktūrą, investuoti į reformuotą darbo politiką. Man atrodo, yra toks darbinis dokumentas, kurį parengė komisija, bet tik vienas pavyzdys yra pateiktas. Dažnai atsiliekantis regionai laikomi mažo augimo regionais, bet dažnai jie yra tokie regionai, kurie yra susiję su grinai biudžeto problemomis. Būtent dėl to, kad turi daug skolų, nesurenka mokesčių pakankamai. Ir tada turim dar mokėti palūkanas. Taigi finansinė prasme nėra įmanoma investuoti. Viešo sektoriaus finansavimas turi būti išplėstas, bet iš komisijos ataskaitos matome, kad yra pažangių specializacijų strategijos galimybė, bandant pasirūpinti, kad regionai auktų, privatusis sektorius auktų ir tada regionai būtų mažiau priklausomi nuo viešų investicijų. Ir čia tik vienas pavyzdys, bet man atrodo, kad tai yra prarasta galimybė. Tai, kad pranešėja neįvardyje sprendimų, kurie egzistuoja e, tame komisijos dokumente darbinėme, kuris buvo parengtas. Yra kalbama daugiau apie tai, kaip mes reformuosime darbo rinką, infrastruktūrą, kiek investuosime infrastruktūrą. Aš žinau, kad yra reikalingos infrastruktūros investicijos Rumunijoje, pavyzdžiui, jeigu norime ją sujungti su transeuropiniais transporto tinklais. Taip pat e, tame darbinėme dokumente yra akivaizdu, kad daugiau pastangų reikia skirti miestų sujungimui. Tai gali būti varomoji ekonominio augimo jėga. Ir taip pat sujungti labiau su, su kaimo vietovėmis. Apie tai irgi nėra kalbama. Taigi aš manau, kad daug dar reikia čia atlikti darbo, keičiant ir koreguojant šį pranešimą, kad jis būtų gerai subalansuotas. Mes būsime konstruktyvūs ir aš tikiuosi, kad pranešėja daugiau dėmesio skirs tiems aspektams, kurie yra būtini, kad padėtumėme atsiliekantiems regionams, o ne tik, kad kritikuotumėme ekonominę politiką, nes tuo mes niekur ne, nenueisime. Ačiū, ponas Ropi. Gerbima pirmininkė, tikrai manau, kad na, nieko nedaryti negalima, todėl turim kalbėti apie atsiliekančius regionus, apie mažų pajamų regionus. Priešingų atveju procesai, kurie vyksta, kapitalas juda paprastai į ten, kur didesnis pelnas, o darbo jėga juda ten, kur didesnės pajamos. Ir tokiu atveju mažų pajamų regionuose situacija dar prastėja. Ir jeigu nebus rimtesnių, aiškių, su ilgalaikė perspektyva sprendimų, mes tikrai nemanau, kad kažkokius tai labai e, didelius darbus padarysim. Na ir tai, kad e, tarp valstybių narių ES skirtumas yra iki penkių kartų. Ir valstybėse narėse yra skirtumas iki trijų kartų. Ir ta, tuose pačiuose regionuose yra pakankamai dideli skirtumai. Tai iš tikrųjų yra mums iššūkis kągi mes turim daryti, kokius turim sprendimus daryti, kad tie skirtumai mažėtų ir tokiu atveju mes galėtumėm turėti geresnę situaciją viso Europos Sąjungoje. Manau, kad pranešime sveikintinas dalykas yra tai, kad siūloma apriboti makroekonominės oligiškumo principo taikymą. Tai iš tikrųjų <clears throat> labai svarbus dalykas. Na ir manau, kad turėtumėm pažvelgti į giluminės tų regionų atsilikimo priežastis, Kurgi esmė? Ir aš, kaip buvęs meras, mačiau, matau dvi tokias e, priežastis kad nepakankamas savivaldybių finansinis ir administracinis autonomiškumas ir antras nepakankami administraciniai gebėjimai, ypatingai mažose, ypatingai pasienio regionuose ir taip toliau. Pirmų klausimų esu įsitikinęs, kad turime skatinti valstybės narės labiau pasitikėti savo savivaldybėmis ir regionais. Joms galima kelti tikslus ir reikia kelti tikslus. Tačiau valstybės narės savo savivaldybėms, savo regionams turi suteikti pakankamai autonomijos pasirinkti geriausius būdus iškeltų tikslų pasiekimui. Tai galioja ir ES. Neturime būti pernelik smulkmeniški. Tai, kas tinka Suomijai, nebūtinai tiks Kiprui turime ir pagalvoti apie lankstesnės savivaldybių ir regionų galimybę skolintis. Ir čia griežtas makroekonominio sąlygiškumo kriterijaus taikymas yra labai didelė kliūtis. Nes, kaip žinome, e, paprastai finansuojant projektus ir <clears throat> paramos projektus reikia savo dalį pinigų prisidėti ir didžioji dalis savivaldybių turi prisiskolinę ir daugiau nebegali reiškia, investuoti. O antrų klausimų dėl administracinių gebėjimų, nors e, pats e, valstybės narės buvimas ES yra laikomas pripažintų to, kad jos administracinė sistema yra pakankamai išvystyta, visgi neturime savęs apgaudinėti. Daugelį atvejų regionų, ypač vietos valdžiai, ypač mažesnių savivaldybių, nepakenktų administracinės paramos buvimas. Ar tai būtų konsultacinės tarnybos, ar kažkokios krizių komandos, ar papildomas finansavimas ir mokymai, ar dar koks kitas formatas. Dėl to galima diskutuoti. Faktas tik tas, kad nuo administracijos priklauso labai daug kas. Ačiū. Thank you very much, Ms. D'Amato. The floor is yours. Pone Demato, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. noriu padėkoti pranešėjai ir pritarčiau analizai, kuri pateikta e, yra priežastis, kodėl regionai atsilieka, be kita ko ir makroekonominis disbalansas ir kitos problemos. švietimo klausimai, struktūrinės politikos. Ir aišku, ne, ne visuomet efektinga administracijos veikla. Ir turime neužmiršti, kad jauni specialistai masiškai išvyksta iš tokių regionų, ten mažėja investicijos tiek viešos, tiek privačios bet aš nepritarčiau komisijos siūlomiam sprendimam. Tai yra stiprinti e, sanglaudos politikos ir semestro europinio ryšius. Mes apie tai galėtume kalbėti m, mm, dienas ir valandas, bet mūsų piliečiai turi suprasti, kas yra struktūrinės reformos. Turime taikyti sankcijas ir laikytis 23 straipsnio, kai komisija kalba apie struktūrinės reformas. Pavyzdžiui, komisaras Dombrovskis sakė, kad reikia reformuoti darbo rinką, pensijas ir taip toliau. Mes tam nepritarėm Reikia gerinti švietimą, reikia e, kovoti su mokesčių vengimu, reikia daryti regionus patrauklesniais, mažinti takoskirą tarp įvairių e, regionų. Yra dar labai daug atsilikusių regionų, kuriem reiktų gerinti techninę pagalbą, tobulinti administracinius gebėjimus kad būtų galima tinkamai pasinaudoti ir sanglaudos lėšomis. Ir aišku, turime pasižiūrėti, kaip naudojamos lėšos. Ir čia neturime tik apsiriboti makroekonominėmis sąlygomis, turime skatinti investicijas ir regioninės, ir nacionalinės investicijos turi būti kofinansuojamos iš europinių lėšų ir tapti struktūrinių reformų dalimi. Ir manau, kad turime siekti, kad tekstas būtų subalansuotas ir mes pateiksime pakeitimų, kurie gina sanglaudos politiką. Dėkui, kadangi daugiau regis niekas iš komiteto narių neprašo žodžio, tai suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui ponui Dekster. dėkui už suteiktą žodį. Trumpai pakomentuosiu tai, kas buvo pasakyta ir patį pranešimą. Noriu pasakyti, kad komisijos darbinis dokumentas buvo parengtas grinai analitiniais tikslais, kad suprastume, kas vyksta įvairiose Europos dalise ir įvairiose regionuose. Ir tas kategorijas e, regionų tikrai neplanavome naudoti, apsisprendžiant dėl politikos ar skirstant lėšas. Kalbant apie sanglaudos politiką, po 20 metų mes norime vengti papildomų kliūčių. Ir nenorime tos regionus į per daug kategorijų išdalinti, nes tai gali mm, trukdyti e, mm, sklandžiam politikos įgyvendinimui. Kalbant apie prioritetus įvairiose regionuose, tai čia uh, socialinis regionų indeksas ES yra svarbus rodiklis, kuris bus 19 metais atnaujintas. Informacija bus 19 metais atnaujinta. Ir stengsimės, kad visi regionai galėtų maksimaliai pasinaudoti europinėmis lėšomis ir sanglaudos politiką septintasis sanglaudos politikos pranešimas pabrėžė, kad sanglaudos politikai yra labai svarbus investicinis instrumentas ES ir jis mm, sukurtas taip, kad atsižvelgtų į teritorinę specifiką. Mes pabrėžėme valdymo svarbą, sanglaudos ataskaitoje yra atskiras skyrius skiltas valdymui ir kalbama taip pat apie tai, kad mm, reikia išsiaiškinti, kur dar reikia gerinti nacionalinės valdymo sistemas. Pavyzdžiui, kartu su Pasaulio banku mes atliekame įmonių apžvalgą, kad žinotume, kokios problemos lieka. Kalbant apie makroekonominį valdymą ir biudžetą, regioniniai politikai kol kas dar per anksti apie tai konkrečiau kalbėti. Dėkui gal ponė Džiufrida pranešėja dabar dar užbaigtų mūsų diskusijas. Dėkui, pirmininkė. Jau sakiau, kad ši nuomonė, šis pranešimas atskleis tai, kad mūsų nuomonės skiriasi. Bet tikiuosi ir to tokio bendro požiūrio. Manau, kad mes čia esame labai svarbiame taške, nes peržiūrima sanglaudos politika, turint galvoje tuos iššūkius, kurie mūsų laukia Ir manau, kad mūsų komitetui yra pats laikas mm, prisimti poziciją, apsispręsti dėl savo pozicijos, dėl tų pasiūlymų, kuriuos yra pateikusi komisija. 2019 metais, kaip sakė komisijos atstovas, bus tas indeksas ir nauji rodikliai bus pradėti naudoti uh, turime sanglaudos politiką priderinti prie esamos situacijos. O kalbant apie tą tokį atsargų požiūrį, atsargų protingą, racionalų požiūrį, tai pritariu kolegų išsakyto mintim, bet turėkime galvoje, kad e, tas toksai atsargus požiūris praeitie, ypač kai reikėjo skubiai veikti, nebūtinai leido priimti reikiamus sprendimus. Taigi turime aiškiai apsispręsti, ko mes norime. Kalbant apie tos atsilikusius regionus, turėtume pagalvoti, ar e, galime to bendro požiūrio laikytis, bet kuriuo atveju jis neturi būti e, kažkoks baudžiamasis turime aiškiai suformuluoti, e, ko, kokios pozicijos mes laikomės, ypač tose regionuose, kur reiktų sparčiai veikti, pasinaudojant sanglaudos politikos priemonėmis. Aišku, norime pusiausviros, niekas tam neprieštarautų. O biudžeto taupimo politika, ypač tose atsiliekančiose regionuose, reiškia viešųjų investicijų mažinimą ir tada jokio augimo tikrai tenais negalime tikėtis. Aišku, reikia susimokėti skolas, bet skolos ne, ne, nesuderinamos su augimu, su ekonominė plėtra, su darbo vietų kūrimu. Visa tai tai, ką turėtume skatinti - darbo vietų augimą, ekonominį augimą. Bendras finansavimas, kofinansavimas neatsiejamas nuo biudžeto naudojimo taisyklių. Valdymas. Valdymą reikia gerinti visose valstybėse narėse, yra, rimų, yra rimtų problemų kai kuriuose regionuose, kai kuriuose valstybėse narėse ir tai yra mūsų komiteto prerogatyva tam skirti dėmesį. Turime ginti sanglaudos politiką. Ir žiūrėti, Mm, ką geriausia būtų galima padaryti atsiliekančios regionuose. Komisijos narys sakė, kad tokia regionų klasifikacija daroma tik tai statistiniais ir analitiniais tikslais. Bet mm, toks regionų klasifavimas neturėtų tapti našta tiem regionam. Jų pavadinimas atsiliekančiais uh, neturėtų neigiamai takoti tų regionų, nes po to iš, iš tokio rato, iš tokios kvalifikacijos gali būti, iš tokios klasifikacijos gali būti sunku išeiti. Atėjo laikas, kai turime rinktis, turime apsispręsti. Matau, kad atvyko komisijos narė. Mm. Pone Kretų, tai jau ilgai nebekalbėsiu, nenoriu užtemti mūsų diskusijų ir tikiuosi, kad mūsų bendros diskusijos su komisija prisidės prie mūsų bendrų tikslų, kad sanglaudos politika leistų pašalinti tą disbalansą, tą neligybę tarp regionų ir kad sanglaudos politika iš tiesų būtų naudinga regionams. Laukiu jūsų pakeitimų ir konstruktyvių diskusijų ateityje. Remind, just... Ačiū, aš norėčiau informuoti Jūs, kad terminas pateikti pakeitimus dėl šio pranešimo yra gruodžio 14 vidudienis. ir balsuosime dėl šio pranešimo vasarį. Tai, taip, terminas gruodžio 14. Ačiū už šias diskusijas, baigiu mm, diskusijas dėl šio pranešimo, tada iš karto pereiname prie kito darbo atverkės klausimo ir a, man džiugu pasveikinti komisijos narę Onė Krecų mūsų komiteto posėdėje vėl. Turiu tekstą, kur parašyta, kad komisarė lankėsi mūsų komitete jau šešis kartus šiais metais. Taip, mes džiaugiamės, kad tikrai turime daug galimybių, e, gan dažnai e, kalbėtis su komisijos nare e, dėl tų klausimų, kurie mums yra labai svarbus. Taigi norėčiau dar kartą pasveikinti komisijos narį ir nešvaisyti daug laiko, iš karto teikti į žodį. Amčarai. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę, man visuomet labai džiugu būti čia, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, mėly bičiuliai. Mm, kaip jau sakiau, man džiugu vėl būti e, čia ir aš pradėsiu nuo trumpo e, vakar patvirtinto paketo pristatymo dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo, ką komisija nusprendė. Po to kalbėsiu apie manti, e, pačią sanglaudos politiką Ir tikriausiai jūs visi daugiau ar mažiau e, sekėte vakar dienos pristatymą ir e, kaip matėte, tikrai tai yra labai svarbus paketas e, dėl trijų dalykų. Visų pirma, tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir to paketo turinys yra labai platus, yra labai daug įvairių idėjų. Sutelksiu dėmesį į tai, kas mano manimo būtų patys svarbiausi klausimai. Visų pirma, Europos e, monetarnio fondo sukūrimas, e, euro zonos valstybėms padėti, kuomet yra finansinės problemos, taip, e, toliau plečiant stabilumo mechanizmą. Čia yra ir saugikliai dėl euro zonos stabilumo per sutartis pasiekiant, ne per tarp vyriausybinį formatą. Tokiu būdu Europos parlamentas turės didesnį vaidmenį tiek veikimo, tiek monitoringo monitoringo srityje. Manau, kad tai yra labai gerai dėl demokratijos. Toliau antra, yra stabilumo valdymo sutartis integruojama į bendrą struktūrą, tai vėlgi Europos demokratija stiprinama, daugiau yra atskaitomybės efektyvumo užtikrinama. Toliau nauji yra biudžetiniai mecha... instrumentai numatytai, kad būtų reformos vykdomas Anglijos politikos rytyje savanoriškų pagrindų. Čia yra konvergencijos priemonė numatyta valstybėms narėms dėl euro Toliau bankų e, gelbėjimo srityje yra e, stengiamasi mažinti stambių asimetrinių šokų poveikį. Na ir galiausiai ekonomikos ir finansų ministro ar ministrės pareigybė. Aš tikiuosi, kad lyčių lygybė bus užtikrinta. Taigi aš kalbėsiu apie ekonomikos finansų Europos ministra ar ministrė veiks kaip Eurogrupės ir e, komisijos pirmininko pavaduotoja. Čia bus užtikrinta iš tikrųjų didžiulis efektyvumas. Ir dabar sugrįšiu prie sanglos politikos, tai yra kas mūsų politika yra. Praeitą mėnesį, puikiai žinote, buvo ilgos ir konstruktyvios diskusijos su valstybėmis narėmis per bendrųjų reikalų tarybos susitikimus. Ir čia iš tikrųjų valstybės narės išsakė palaikymą anglos politikai, kad tai turi išlikti viena iš svarbiausių politikos ryčių Europoje ir po 2020 metų. Aš labai džiaugiuosi, kad visi mūsų ministrai remia mus. Na, pažiūrėsime, ar ir finansų ministrai tam pritars taip pat. Na, pagrindinis argumentas iš pagrindinių tų sąjungos politikos išvadų, kas yra padaryta, kad aš jums pristačiau praeitą kartą. Lankydamasi komitete aš norėčiau pasakyti, kad krizė paliko gilius randus Europos socialinėme, ekonominėme, bendrame kontekste ir manau, kad sankcijos politika turi padėti valstybėms narėms ir jos regionams tapti atsparesniems ir geriau prisitaikyti prie globalizacijos ir pramonės pasikeitimų. Uh, Tai savo ruoštų reikalauja, kad mes atidžiai permastumėm, kur sanglaudos politika galėtų padaryti realų poveikį. Mūsų dabartinis prioritetų paketas galbūt per nevyk griežtas, nelankstus, gal reikėtų pakoreguoti, sutelkiant dėmesį į netokį didelį skaičių, bet platesnių e, e, sričių ir užtikrinti geresnį rezultatų pasiekimą. Sanglaudos politikos ataskaita rodo, kad yra struktūrinių silpniųjų pusių ir e, valdymo trūkumų ir sanglaudos politika negali veikti veikti izoliuotai. Ji turi paremti ir būti paremta kitų struktūrinių reformų Ir tuo pat metu mes turime užtikrinti, kad mes sukursime tinkamas pastatas reformoms. Be bendrųjų reikalų tarybos susitikimų dar buvo ir komisijos skelbti du svarbus dokumentai. Tai yra dėl es pasienio regionų komunikatas, kad e, reikėtų ne vien tik tai finansavimo, bet ir yra tokių naujovių, kaip kad pavyzdžiui pasienio centrų sukūrimas, kad vietos regioninė valdžia galėtų spręsti teisinius, administracinius e, sunkumus, įvairias kliūtis prie sienos, kad veikla vyktų per sieną, taip pat, kad būtų paskatintas informacijos keitimasis. Kalbant apie tarp regioninį bendradarbiavimą, mes pradėjome šį rugsėjį raginimą kurtis išmanios specializacijos strategijas ir regionės partnerystės, kad būtų e, vietos valdžia, verslas, e, mokslininkai iš bent iš skirtingų keturių valstybių dirbtų kartu. Ir e, mes tikrai turime jau gerą reakciją. Ir kitą savaitę paskelbsime jums, kas yra uh, šios programos, bandomosios programos laimėtojai. Taip pat prieš kelias savaitės paskelbėme ataskaitą kur matome, kad po metų miestų urbanistinė darbo tvarkė jau veikia ir duoda rezultatų. Tai iš tikrųjų užtikrina partnerystę ir veiksmų planai turėtų jau būti parengti iki metų pabaigos. Es lygmenių yra koordinavimas pagerintas ir teisės aktai um, yra peržiūrėti ir atitinka urbanistinius uh, tikslus ir poreikius. Taip pat ir Europos parlamentų labai stiprus palaikymas buvo nepaprastai svarbus ir noriu Jums labai nuoširdžiai už tai padėkoti. Urbanistinė ataskaita taip pat rodo, kad ES buvo labai svarbi užtikrinant e, jungtinių tautų urbanistinės darbo tvarkės įgyveninimą. Ir čia aš turėjau galimybę ES vardu įsipareigoti, kad būtų galima įgyvendinti naują urbanistinę darbo tvarkę per ES urbanistinę darbo tvarkę. Ir kaip praeitą savaitę Rotavame pasakiau per miestų formą, mes turime tuo didžiuotis. Um, iš tikrųjų, per miestų formą aš turėjau galimybę taip pat pristatyti ir Europos investicijų banko naują patariamąją tarnybą, kuri yra skirta uh, miestams, kad, kad miestai galėtų e, planuoti investicijas. Tai yra urbis, e, tai yra savivaldybių projektai, kurie leis labai sparčiai e, projektams pajudėti, ieškant novatoriškų ir pasitelkiant novatoriškus finansavimo sprendimus. Na ir galiausiai mūsų strateginė ataskaita dėl struktūrinių fondų gyvenimo, ji bus paskel, ta paskutinė savaitė, kitą savaitę, bet aš galiu pasakyti, kad bus tikrai gerų žinių, nes um, įgyveninimas labai sparčiai pajudėjo šiais metais ir tikrai uh, greitis puikus. Dabar turime atrinktų projektų, bet 300 milijardų eurų tokiai vertė. Tai yra 45 e, procentai viso e, turimo finansavimo. Toks projektų lygis, um, tas atrinkimas prilyksta 2007-2013 e, metų laikotarpio, kai buvo e, toks pat įgyvendinimo momentas, iš tikrųjų e, pas, projekto pradžioje tas įsibėgėjimas buvo lėtas, bet dabar viskas vyksta gerai, yra aišku ir ekstantės sąlygos numatytos ir taip toliau, tai aišku, į tą reikėjo atsižvelgti. Taip pat ataskaitoje, kurios laukiame gruodžio 30, manau, pakal, bus kalbama plačiau apie tai, Kitą savaitę Strasbūrė aš jau turėsiu galimybę pristatyti tuos rezultatus jums, bet aišku, jeigu kas iš jūsų netvyksite kitą savaitę į Strasbūrą, aš jau dabar norėčiau jums palinkėti visų kolegų gerų naujų metų. Iš tikrųjų, šie metai buvo labai intensyvus mums, bet aš tikiuosi, kad po atostogų visi vėl grįžite su energija ir galėsime dirbti intensyviai ir toliau. Ačiū Jums visiems. Thank you, Commissioner. Uh, now... Komisijos nariai, dabar klausimai. Pirmiausia, nuo koordina, koordinatorių pradėsime. Ponas Vanys Telroj pirmasis. Ačiū. Labai svarbu pasikeisti nuomonėmis, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius. Jūs informavote mus apie visus tuos pokyčius ir aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad aš šiek tiek dabar pasisakysiu po to, pasakysiu Demon apie Graikiją. Ir po to kolega Novakovas dar vėliau pasakys. Taigi aš tris dalykus. Pirmiausia, atsižvelgiant į tai, kas vyko po uraganų Sant Martano saloje, Švento Martino saloje. Ir diskusijos plenarnėme postėje buvo labai geros, rezoliucijos neparengėme dėl to, kad gavome daug informacijos iš komisarų kolegijos, kad abi salos dalys bus traktuojamos vienodai. Dabar vertinant situaciją ir vertinant dabar gautą naujausią informaciją, kad panašu, kad dėl RDF mažiau vyksta. Bandant tą prancūziškąją dalį suintensyvinti ten darbus. Ir čia, aišku, galime prisiminti, panaudoti solidarumo fondą. Nemačiau šventi, Švento Martino salai pateikto pasiūlymo, gal jį greitai pamatysime, ten gal bus integruotas požiūris, nes abi šalys nori padėti, kaip paskelbė e, ponas Junkeris savo laiške, būtent, kad tas bendras požiūris būtų pasiūlytas, kad komisijos narė gal dabar galėtų mums papasakoti, kokia yra situacija ir ar yra galimybių, pavyzdžiui, panaudoti nepanaudotas lėšas iš Prancūzijos, kad jas galėtumėme panaudoti at, atkuriant salą. Daugiau norėčiau apie tai sužinoti ir Švento Martino salos atstovų šiandien yra salėje beje. Kitas mano klausimas yra susijęs su tuo, ką tik girdėjome apie, apie EMI. Kaip tai paveikia struktūrinių reformų programą? Reglamentas yra keičiamas ir keičiamas mūsų reglamentas. Ir mane stebina tai, kad komisija nusprendė pasakyti taip, naudokite veiklos rezervą, visą išnaudokite, jeigu norite, struktūrinių reformų paramą ir panašiai. Tai ką jūs kalbate? 6 procentai 21 milijardas skirtas valstybėms narėms tame veiklos rezerve. Ir tai yra siejama su veikla, kurią atlieka valstybės narės. Ir mane šiek tiek neramina, aš jau sakiau, kad žodžių klausimą kelsiu ir siūlysiu rezoliuciją parlamentui sausio mėnesį, nes niekuomet negavome informacijos apie tai, kad bus pradėtas naudoti veiklos rezultatas. Ir dabar viską girdime jau iš kitos pusės. Mes savo pranešime prašome paspartinti procedūrą toms kur, valstybėms narėms, kurios, kurių veiklos rezultatai geri. O dabar tarsi yra per naktį pavagiami pinigai. Tai ką čia daro komisija? Veiklos rezervą galima visas panaudoti reformoms pradėti. Nesuprantu, kaip čia yra. Taigi, dar vienas dalykas pozityvi pastaba. Aš iš jūsų biuro, taip pat čia keičiantis nuomonėmis su valstybėmis narėmis ir nacionaliniais parlamentais, girdėjau, kad jūs esate pasirengę pa, kiekvien, visą tą re, re, reglamentą kiekvieną eilutę išanalizuoti, kas ne taip, ką galima palikti, ką reikia keisti. Ir tai yra labai svarbu, jeigu mes norime tai sieti su septintaja sangodos ataskaita, kad ir mūsų rezultatai jau būtų pateikti. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija pasakė, kad jie nori tą neformaliai daryti kartu balandžio mėnesį plenarnėme posėdyje. Išklausius mūsų nuomonės, ne bendrai kalbant, bet konkrečiai apie konkrečius straipsnius, kuriuos norime keisti ar koreguoti. Iki, norime tą padaryti iki 19 metų rinkimų. Dėkoju. Thank you, thank you much, Ačiū ponia Van Nistelroj. Man labai malonu pasveikinti svečius iš Švento Martino salos. Jie, žinau, ponia Vanistero yra jūsų svečiai, bet tai, jie yra ir mūsų regi komiteto svečiai, taigi sveiki atvykę į mūsų posėdį mes turėsime galimybę dar išklausyti ir komisijos narės atsakymų dėl padėties Švento Martino saloje. Taigi sveiki atvykę dar kartą. Dabar žodis poniai Krell. Ačiū komisijos narė. Norėčiau padėkoti Jums už nuolatinį pasirengimą, norą atvykti čia į šį komitetą ir pasikalbėti su mumis. Jūs vėlgi atvykote ir tai yra puiku ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę uh, ir paliesti kelis šio pasiūlymo aspektus. Atsižvelgiant tai, kas buvo vakar pasiūlyta. Puikiai galimybė šiandien apie tai pasikalbėti. Tai, kas Ankė Lambertas, yra visiškai teis, teisinga. Ir aš pati nustebau išgirdusi, kad komisija turime, turi tą veiklos rezervą, kurio mes parlamentas niekuomet nenorėjome. Ir būtent komisija aiškiai pasakė norą turėti tokį veiklos rezervą, kad tai būtų sėkmės kriterijus. Tai yra nacionalinio voko valstybėms narėms dalis. Ir aš turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nustebusi, kad tas rezervas bus naudojamas struktūrinėms reformoms finansuoti. Gal idėja ir nebloga, aš nežinau. Reiks pažiūrėti. Bet man atrodo, tai visiškai priešinga tam, ką komisija sakė prieš kiek, trejus metus ar ketverius metus, kai buvo pateiktas tas pasiūlymas. Tai aš šiek tiek nustebus dabar. Kitas mano klausimas dėl struktūrinių reformų paramos programos ir ten numatytų pokyčių dėl numatyto biudžeto ir panašiai. Aš džiaugiuosi, kad ši priemonė gerai veikia ir galbūt mes galėtumėme gauti daugiau informacijos apie tai. Ir norėčiau išsakyti nuostabą. Turėjome omnibuso procedūrą ir aš maniau, kad parlamentui labai puikiai sekasi iš, išsakyti savo nuomonę dėl sanglaudos politikos ir panašiai. Mes prašėme, kad komisija išlaisvintų lėšų iš techninės paramos su tam tikrais procentais kad būtų užtikrinamas didesnis šios politikos skaidrumas. Aš manau, kad tai yra būtina, nes per daug piliečių net ir nesuvokia, jų kas jų valstybės narise regionuose vyksta ESDK. Ir galima viršyti tam tikrą procentą, nes, tarkim, galbūt nėra pakankamai lėšų uh, iš komisijos skiriama techniniai paramai, bet dabar girdžiu, kad 300 milijonų iš techninės paramos bus skiriama šiai priemoniai. Na, tai tuo met kyla klausimas, ar liks pa, pa, pa, pa, pakankamai pinigų matomumo paketui. Man atrodo, kad čia kažkaip įvyko nesusikalbėjimas geriausiu atveju. Jeigu galite padaryti abu dalykus, tai puiku, galime apie tai pasvarstyti, bet aš norėčiau, kad viskas būtų daroma nuosekliai. Ir dabar matėme labai konkrečių pasiūlymų, gal galime vėl apie juos pasikalbėti, galbūt galime daryti tuos dalykus kartu. Na, o informacija apie struktūrinių reformų paramos programą, gal mes tiesiog ne visą tą informaciją gavome, Arba gal jūs galėtumėte trumpai pakomentuoti, kas čia vyksta. Dėkoju. Ačiū. Pone Tomašič. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, aš turiu kelis klausimus. Pirmiausia, kaip galime įtakoti teisės aktus ateityje, kad galėtumėme skatinti daugiau įvairių programų finansavimo ir kaip uh, jį galima užtikrinti. Ir nedaug valstybių narių skatina pakankamai finansinės priemonės arba skeptiškai vertina riziką. Taigi, ką būtų galima padaryti, kad daugiau būtų pateikta informacijos, kad būtų sumažinta rizika vietos regionės, regionėms valdžios institucijoms, kad kaip padėti šalims sukurti reikiamas sąlygas, kad įgyvenimas ateityje būtų geresnis. Dėkoju. Mr. Van Miltenberg. Van Miltenberg. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę komisijos narė, Visom, visuomet man, malonu aptarti neįspręstus klausimus su jumis. Aš šiek tiek gal pozityviau nusiteikęs vakarykščio pasiūlymo atžvilgiu, nes jeigu mes tikrai norime gyventi struktūrinės reformas Europoje, turime pozityviai vertinti tai, ką galime padaryti kaip galima paskatinti struktūrinio reformų paramos programą. Aišku, turime atsižvelgti į susitarimus ir dabartinį reglamentą, tačiau aš tikrai gal atviresnis nei kiti kolegos ir laukiu, ką būtų galima padaryti, nes struktūrinės reformos yra reikalingos Europoje, taigi bet kuriuo atveju ta, jas turime įgyvendinti. Kitas dalykas, kaip e, Lambert Vanistelroj jau kalbėjo apie Švento Martino salą. Aš irgi pirmiausia norėčiau pasveikinti atstovus iš Švento Martino salos, pona Planten ir pona Arnolds, kurie čia sėdi salėje. Man atrodo, uragano, Irmos uragano katastrofa turi dabar virsti, vietoj žodžių turime imtis veiksmų. Ir rugsėjo mėnesį Junkerį, Junkeriui siunčiau laišką, dabar čia turiu atsakymą. Ir tame atsakyme aiškiai pasakyta, kad turi būti numatyta galimybė mobilizuoti papildomas finansus. Aš cituoju. Tai aiškiai reiškia, kad Europai reikalingas koordinuotas atsakas į salos gyventojų poreikių, šiuo atveju Švento Martino abi salos dalis. Taigi turime atsižvelgti į teisinius skirtumus, nes yra Prancūzijos dalis ir Niderlandų dalis. Bet norėčiau užduoti klausimą ir gauti atsakymą, ar nebūtų protinga, ką padarė Prancūzija, Niderlandai, paskirti nacionalinį koordinatorių, kuris uh, koordinuotų visas tas pastangas salose, salų atstatymui. Ar nebūtų prasminga turėti ir europinį koordinatorių, kuris galėtų koordinuoti visas pastangas įvairiuose Europos komisijos padaliniuose? Ir būtų tada aišku, ką galima mobilizuoti maksimaliai, kokios yra dabartinės finansavimo galimybės komisijoje. Taigi aš norėčiau gauti atsakymą, ar jūs norite į tai įsigilinti, nes aš manau, kad būtent to mums reikia europinio koordinatoriaus, kuris iš tiesų galėtų imtis visų pastangų, artimai bendradarbiaudamas su prancūzų ir Niderlandų koordinatoriais, tam, kad visi veik, žodžiai virstų veiksmais, net veiksmų vis dar pasigendame. Turime taip pat kalbėti ir apie tai, kaip apsaugoti visus piliečius Karibų jūros salose. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie įgyvendinimą. Dabartinė situacija pozityvesnė nei prieš vienerius metus. Uh, Tačiau mes lankėmės Rumunijoje, jūsų šalyje. Ir ten išgirdome rimtų nusiskundimų dėl biurokratijos, dėl to, kad trūksta lėšų įsisavinimo, dėl to, kad yra daug biurokratijos, popierizmo. Ir iš jūsų tarnybų supratau, kad dėl N plus 3 kategorijos Rumunija kitais metais sudurs su rimtomis problemomis ir praras lėšas, kurios buvo numatytos. Taigi, mano klausimas štai koks, ką darysite kokių veiksmų esate numatę imtis. Ir taip pat aš norėčiau gauti labai konkrečius atsakymus. Ne tai, kad jūs e, kalbėsite apie atsiliekančių regionų iniciatyvą, apie kurią mes ką tik kalbėjomės. Aš manau, kad Rumunijai reikia konkrečių veiksmų. Žmonės laukia, kaip būtų galima pasinaudoti Europos struktūriniais fondais. Taigi vėlgi norėčiau kreiptis į jūs su prašymu imtis konkrečių veiksmų. Dėkoju. Ropė, the... ne, Ropė, jūs pasisakysite. <coughs> Jo, trumpai ačiū pirmininkė. E, ačiū gerbiama komisarė už galimybę susitikti ir padiskutuoti su jumis. Aš norėčiau keletą tokių minčių. Iš tikrųjų labai, manau, sveikintina, kai jūs pasakėt, kad e, yra siūloma stiprinti ES e, demokratiją ir kad naujas paketas, sanglaudos paketas bus lankstesnis. Tik tai ar jisai bus lankstesnis kažkam tai ar bus lankstesnis visais lygiais, tame tarpe iki savivaldos, iki regionų. Ir ar tai atvers daugiau galimybių. Ir iš tikrųjų manau, kad e, labai svarbus dar ir tas aspektas, jūs pasidžiaugėt apie šio periodo projektų sufinansavimą, kad dabar yra jau surinkta apie pusę, e, reiškia, projektų, tiek, kiek yra pinigų, bet tai jau baigėsi, jau įpusėjo laikotarpis, jau dabar ketvirti metai baigėsi, liko laikotarpio trys metai. Ir kaip žinia, e, reiškia, silpnesnės šalis arba mažiau įsivystę šalis, silpnesni regionai, jie praktiškai e, investicijų atlieka apie 80 procentų ES pinigais. Ir e, praktiškai vykdant laikotarpį per 2-3 metus labai padidėja pinigų srautas ir labai išauga e, tada darbų kainos. Ir tokiu atveju daug mažiau atliekama darbų. Tai kaip Jūs manot, ar ne, ne, nebūtų galimybė kažkaip ateityje surasti kažkokį kitokį mechanizmą, kad e, pinigų įsisavinimas vyktų daug maž to lygiai kasmet e, ir kad nebūtų tokių didelių sviravimų. Taip pat, e, kokią jūsų nuomonę jūs kalbėjote apie pasienio bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ar yra numatytas koks nors finansavimo modelio pasikeitimas, ar jis išliks tas pats. Ir taip pat man būtų įdomu paklausti, kaip jūsų manimų ar kitos e, politikos, pavyzdžiui, bendroji žemės ūkio politika, ar, ar neturėtų prisidėti irgi prie sanglaudos, e, sakykime, reikalų ir mažinti skirtumus tarp e, regionų, regionės skirtumus ir tarp valstybių. Ačiū. Dėkui toliau, ponė Demato. Dėkui pirmininkė, dėkui komisarė. keletas pagrindinių komentarų. Aš pasisakiau prieš makroekonominės sąlygas atliekant struktūrinės reformas, nes tai yra kišimasis į darbo rinką. Bet sakiau, kad pasisakau už didesnį lankstumą, kad regionai ir teritorijos, kurios, kurie nukenčia nuo gamtos katastrofų, galėtų atitinkamai išspręsti dėl katastrofų kilusias problemas. Ir tą padaryti naudojant struktūrinių fondų lėšas ir solidarumo fondo lėšas. Ir dabar, numatančia daugiau lankstumo taryba, regis yra pagrindinė kliūtis. Tai ar negalėtumėt paaiškinti, pasakyti, kada tas didesnis lankstumas jau atsispindės jūsų, kada jūsų pasiūlymas dėl didesnio lankstumo bus patvirtintas ir um, bus numatyti tie ta iš ankstinio reagavimo suma siekianti 30 milijonų. Omnibuso uh, dokumentų rinkinys, tikiuosi, kad 18 metų gegužė ir birželį čia irgi bus padaryti pakeitimai o sanglaudos fondų tinkamas panaudojimas priklauso ne tik nuo pagrindinių suinteresuotų asmenų, bet ir nuo piliečių aktyvaus dalyvavimo. Ir tas dalyvavimas turi pasireikšti anksčiau, negu kad yra jau patvirtintos veiksmų programos. Nes dabar realiai ekonominiai ir socialiniai uh, suinteresuotieji asmenys nedalyvauja tose procesuose. Ypač labai svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos socialiniai partneriai turėtų visą reikalingą informaciją. Aksantė, eksantė sąlygų nustatymas yra saistantis mechanizmas, e, konkrečiau apibrėžiantis vis, visų dalyvių dalyvavimo sąlygas. Ir čia reikia mm, neužmiršti nacionalinių veiksmų planų, kurie skatins veikti įvairiais lygmenim ir reikia siekti, kad e, visi piliečiai aktyviai dalyvautų. Ar jūs galėtumėt mus viešai užtikrinti, kad tokį būtent mechanizmą pasiūlysite? Nes visi sako, daug kas sako, kad sanglaudos politika iš tiesų būtų efektyvi, reikia, kad mūsų žmonės, mūsų piliečiai aktyviai dalyvautų. Pirmininkė, dar trys mūsų nariai e, nori pakelti, pateikti klausimus. Ponas Novakov, nuo jūsų pradedame. Dėkui. Sveikinuosi su jumis, gerbiama komisarė. Žinau, kad jūs lankėtės visose valstybėse narėse, nukentėjusiose uh, nuo mm, gamtos nelaimių, netaip seniai buvot Portugalijoje. Ir tai labai svarbu, nes žmonės, mm, tų rajonų žmonės pamato tą žmogišką Europos veidą. Kokių turėčiau e, komentarų? Praėjusios, praėjusio vakaro komunikatas dėl struktūrinės paramos programų keitimo, kurį pateikė komisija. Aš suprantu, kad, kad čia viskas grindžiama gerais ketinimais, bet sanglaudos politika vis daugiau aplipdoma visokiais pagalbiniais dalykais. E, pavyzdžiui, kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonė, kuri bus finansuojama, norima finansuoti iš sanglaudos politikos šios pra, savaitės pradžioje buvo kalbama apie ESF, Europos struktūrinių fondų reformą. Taigi vis daugiau iniciatyvų norima finansuoti iš sanglaudos politikos. Ir nemanau, kad sanglaudos politiką turime aukoti visiems kitiem dalykam. Gerbiama komisijos narė. Visuomet mūsų komitete rasite sąjungininkų, jei reiks apginti sanglaudos politiką. Nes jei dabar keisime žaidimo taisyklės, kalbant apie veiklą, Tai ar galime per, per varžybų vidurį keisti taisyklės? Norime, kad valstybės narės pasiektų tikslus, įmuštų tą įvartį, kurio laukiame, bet pakeičiame taisyklės. Tai negalime iš pradėto, pr pradėto statyti namo ardyti ir plytas naudoti kito namo statybai. Per praėjusius keletą, mėnesius, e, keletą mėnesių, kiekvieną mėnesį jau gauname po kelis pasiūlymus dėl to, kaip reiktų keisti sanglaudos politiką. Sanglaudos politiką, tai man neramu, kas tada bus kitą pusmetį. Kiek dar tokių pasiūlymų sulauksime, tai džiaugiuosi, kad jūs atėjote čia ir pateiksite mum paaiškinimų, kodėl tai vyksta. Ir e, tikrai to pozityvumo čia nematau daug. Veiklos rezervas 21 milijardas. Kiek žinau, jis visas praktiškai bus panaudotas struktūrinių reformų programai. Taip, ta programa reikalinga, bet jei tarybai tai aktualu, tai gal tam struktų, tai struktūrinių reformų programai galime rasti kitų lėšų, nesanglaudos politikos. Dėkui, pirmininkė. Džiaugiuosi, gerbiama komisijos narė, kad taip dažnai lankotės mūsų komiteto posėdžiuose. Ir bent jau vieną pozityvų dalyką noriu paminėti. Jūs kalbėjote apie struktūrinių fondų lėšų naudojimą. Aš atsakingas už Graikijos klausimus, esu pranešėjas įrašysiu pranešimą apie dvi daugiametės programas nuo 7 iki, 7 iki 13 ir nuo 14 iki 20 metų ir apie tai, kokius rezultatus stebime Graikijoje. Aš pasisakau už sanglaudos politiką, bet dabar iš naujo regis apibrėžėme ją ir turime uh, apginti. Tai aš savo pranešime e, rašysiu, kad labai gerai buvo tai, ką darėme ir Graikijai tai buvo naudinga, bet praėjusią savaitę, praėjusią pirmadienį buvo bendras posėdis su biudžeto komitetu ir pranešimas apie Graikiją buvo svarstomas Bet tas pranešimas e, buvo tik graikiškai parengtas ir aš negalėjau jo perskaityti. Mano graikų kalba nėra tokia gera. Ir gaila, nes šešis klausimus norėjau pateikti ir pateikiau to šešis klausimus, bet į nei vieną iš jų nebuvo atsakyta. Ir dėl to turėčiau ir komentarą, ir klausimą. Taigi, norėčiau pateikti klausimą žodžiu per plenarinę sesiją ir norėčiau, kad į tą klausimą man būtų atsakyta, kad tą informaciją aš galėčiau panaudoti savo pranešime, pagrizdamas, kad tai, kas daroma, yra gerai. Tai klausimas būtų toks. ar negalėtume paprašyti, kad graikų vyriausybės parengtas pranešimas, pranešta, parengta ataskaita būtų išversta į prancūzų, anglų, vokiečių kalbas. Ponas Papadakis. E, Ačiū pirmininkė. prieš vakarų atiką nusiaupusio potvinio buvo regi komitete pasiūlyta rezoliucija būtent dėl štai tokių dalykų. Visų pirma, mm, dėl to, kad solidarumo fondas turėtų mokėti kompensacijas tiem, kas nukentėjo, mm, pagrindinė darbuotojams. Vienas ir nereikia tos konkrečios sąlygos dėl, palaikytis dėl uh, uh, to, kad būtų galima aktyvuoti tą fondą paramą. Tačiau rezoliucija vis dar guli stalčiuose. Uh, Taip, pirmininkė kalba apie kalėdų vakarėlį, naujų metų vakarėlį, tačiau nekalbama apie štai tokį dalyką. Aš atsiprašau, kad gadinu kalėdinę nuotaiką, tačiau um, žmonės ten tikrai labai kenčia ir, ir tikrai turi labai rimtų problemų. Uh, Ir Netaip dažnai vyriausybės vadovai atvyksta parlamentą ir pasako, kad iš tikrųjų įvyko katastrofa. Mes turėjome ir Simi regi, Evros regione panašią nelaimę prieš vakarų atiką. Tai problemos yra didžiulės. Agrinio vakarų Graikijoje 2000-aisiais panaš, panaši nelaimė. Mes, mes tokių greunančių, šluojančių potvinių turime netaip retai ir žmonės ne, nepaprastai kenčia. Tai, Henkrės, mm, aš noriu paklausti, ar jūs pripažįstate, kad uh, solidarumo fondo tos, tos keliam, sąlygos, kuomet galima panaudoti paramą, turi būti panaikintos, nes jos ne, netinkamos. Ir kaip padėti tiems žmonėms, kurie dabar kenčia. Atsakymas pateikiamas toks pat, kaip jūs plenarėse, jūs sakėte, kad laukia 2020 metų, kuomet bus galima kalbėti apie reglamento pakeitimus. Tai, man atrodo, yra politinis siniškumas, nieko daugiau. Ačiū kadangi buvo klausimas ir man aš turiu atsakyti taip, gavome tą pasiūlymą dėl rezoliucijos graikų kalba. Turime jį išversti į visas kalbas ir tuomet informuoti koordinatorius ir turime laikytis visų nustatytų procedūrų. Tai Tokia istorija su to rezoliucijos proiectu dabar, ponas Būda. Da, mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai ir Iš tikrųjų, diskusijose praeitą savaitę išryškinome kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, Kluš Rumunijoje buvo susirinkę virš tūkstančio merų, vietos patarėjų, pat, tarybų narių. Buvo kalbama apie lėšų panaudojimą ir nustatyta, kad iš tikrųjų šioje srityje Rumunijoje labai didelės problemos yra. Uh, Mm, iš tikrųjų yra atitinkamos ta, ta, sąlygos keliamos, kad būtų galima pasinaudoti Europos fondais. Tai yra viena iš problemų, aišku, kai, kaip tas sąlygas įvykti, bet yra ir kita problema, su kuriamis susiduria vietos valdžia. Pavyzdžiui, Sigėt mieste, kur yra daugiau kaip 35 tūkstančiai gyventojų, nebuvo sugebėta rasti finansinių išteklių modernizuoti miesto ligoniniai. Aš pats asmeniškai bandžiau kreiptis į konsultavimo kompaniją, kad jie suteiktų pagalbos, kad būtų galima rasti kažkokią išeitį, kaip modernizuoti miesto ligonę, bet nieko, jokios naudos to nedavė. Toliau Dėl um, viešųjų pastatų energetinio efektyvumo yra nustatytos atitinkamos sąlygos taip pat, kad atitinkami pastatai turi būti prijungti prie uh, uh, centralizuoto šildymo. Tačiau mes puikiai žinome, kad pavyzdžiui mažesnėse miestelėse, kaimuose to centralizuoto šildymo sistemų iš vis nėra, priešingai nei galbūt didžiosiuose miestuose. Tai tuomet, aišku, jiems jau irgi sudėtinga e, įvykdyti tokią sąlygą ir gauti e, Um, paramą. Yra kita problema, pavyzdžiui, kuomet mm, iš regionų, kurie labiau izoliuoti, labiau atokesnisni, žmonės tiesiog išvyksta, mažėja gyventojų. Problemos yra tokios, kad, pavyzdžiui, sunku apsirūpinti geriamojo vandeniu netgi. Ir Akivai, aišku, kad, pavyzdžiui, jeigu mm, miestelis, sakykime, ar, ar, ar kaimelis nori gauti kažkokią tai paramą, kad galėtų savo gerimo vandens sistemas modernizuoti, jie turi vykti sąlygą, kad turi būti bent 2,5 tūkstančio gyventojų. Tačiau kartais galbūt tai yra mažesnė gyvenvietė. Uh, Tai nes žmonės jau yra išvykę, ar, ar gyventojų surašymo gal duomenys yra kitokie. Taigi problema iš karto jau kyla dėl to, kad, tarkime, tuomet ta gyvenvietė negali vykti Europos e, reikalavimų. Ir tos gyvenvietės rajono žmonės yra tie, kurie netenka galimybės įgyti paramą. Ačiū, jei daugiau norinčių pasisakyti nėra, norėčiau ir aš užduoti pati vieną klausimą. E, tas diskusijas paprovokavo galbūt regi komiteto diskusijos ir aš norėčiau savo klausimą suformuoti taip. Nes aišku, jau minėjote, kad e, artimiausiamis savaitėmis lauksime įgyvenimo ataskaitos, kitą savaitę jau netgi kitą. Gerai. Ir e, iš tikrųjų matome, kiek daug darbų komisija ėmėsi ypač paskutinėmis savaitėmis, laukėme daug rezultatų. Mes bandome suformuoti parlamento poziciją, ypač mūsų komiteto poziciją, ypač dėl specialios ataskaitos, dėl septynio, septintosios anglaudos ataskaitos, kad galėtume mes pateikti ir savo rekomendacijas dėl um, anglaudos politikos ateities po 2020 metų. Uh, Ir mes tikrai dalyvaujame įvairiausiose renginiuose, kurie yra organizuojami įvairiais lygmenimis. Ir čia kai dėl kai kurių sektorinių politikų labai yra um, stiprios žinios perdomos, kad reikia finansavimo, kad reikia kažkaip tai tada tą finansavimą išdalinti, o vienintelis finansavimo šaltinis yra sanglaudos politika. Ir pratesiu kolegos e, klausimą tada, ar planuote kokiu iniciatyvu nuo šiandien iki daugiametės finansinės programos pradžios per tą laikotarpį ir kaip jūsų manimo mes galėtumėm prisidėti prie to proceso, suvienyti jėgas, ir tikrai sukurti gerą ateities anglodos politiką. Tikrai džiugu, kad yra palaikymas iš tarybos. Džiaugiamės tuo, bet mes žinome, kad taryboje yra įvairių interesų, o mes turime suformuoti savo poziciją ir mes tikrai esame pasirengę paremti jūsų iniciatyvą, mes esame pasirengę ir patys dirbti savo ruoštų ir mes šiandien koordinatorių posėdį aptarsime tolesnius žingsnius, bet gal galėtumėt pateikti mums kažkokios tai informacijos apie tai, ką jūs planuojate. Ir dabar suteiksiu žodį komisarijai. Thank you. Thank you very much for... Uh, Ačiū. Dėkoju už tokį platų klausimų spektrą. Tikrai pritariu kai kuriems iš jūsų išsakytų susirūpinimo momentų. Uh, Ir tikrai mes esame paskutinėme etape prieš daugia metą finansinę programą. Aš pradėsiu nuo to, ką, kuo užbaigė pana pirmininkė, kad tikrai reikia visiems apjungti savo jėgas, galbūt, na, ne bendroje kovoje dalyvauti, bet suvienyti jėgas, dirbti iš vien taip diplomatiškiau gal būtų dirbti kartu su suinteresuotomis šalimis ir E, propaguoti tai, kas yra gerai, kas yra matomiausia Europos Sąjungoje, kuri politika yra gyvendinama ir, ir paliečia milijonų žmonių gyvenimus ir duoda naudos. Iš tikrųjų, pradėsiu pagal tai, kaip klausimai buvo užduoti. Ir visų pirma, savo ruoštų aš irgi norėčiau pasisveikinti su svečiais iš Švento Martino salos. Mm, sala yra iš dviejų dalių, olandiška ir prancūziška, skirtingai vadinama, tariama. Mm, lankiausi ir prancūzų Janoje. Ji dabar pirmininkaus e, tokiausių e, labiausiai e, nutolusių regionų mm, konferencijai ir su prezidentu uh, Makronu lankėmės ten ir ponas Maržė buvo pranešęs to klausimo, jo nėra šiandien čia, bet tikrai galime pasidžiaugti tuo renginiu. Ir mes kiekvieną dieną kažką naujo sužinome. Galiu pasakyti, kad mane nustebino, kai pirmą kartą panalizavau šį klausimą tas faktas mane nustebino, kad ta olandiška salos dalis nepriklauso Europos Sąjungai. Ir tuomet, aišku, kyla daug daugiau sunkumų norint teikti pagalbą. Bet jūs puikiai žinote, kad nuo pat pirmos minutės mes parodėme solidarumą, išsakėme užuojautą ES vardu ir pa, pažiūrėjome, kokia yra galimybė teikti skubiai teikiamą pagalbą šiam Karibų regionui ir iš karto pasistengėme padėti Šventą Martinui ir panaudojome palidovinės e, sistemas per pirmasias savaitės po tos krizės. Aš puikiai žinau, kad pirmininkas Junkeris kalbėjosi su Niderlandų ministru pirmininku, svarstėme galimybės jiems padėti ir taip pat ir komisijos netidėliotinos pagalbos koordinavimo tarnybos dirbo ten keurą parą. Reguliarūs kontaktai buvo palaikomi su visomis valstybėmis narėmis, ypač tomis, kurios ten vietoje mm, daugiau yra, tai ir, ir Niderlandai, aišku, ir, ir e, kitos valstybės. Ir mes panaudojame Interreg programą mes galvame, gal dalis jos gali būti panaudota infrastruktūros atkūrimui. Uh, abiejose pusėse e, šito Valentino salos, e, tai yra ir Prancūzija, ir Olandija galėtų panaudoti Interreg programos finansavimą, kuriant infrastruktūrą. Iki 3 milijonų finansavimą galėtų skirti Interreg programą ten infrastruktūrai. Prieš kelias savaitės aukšto lygio e, paramos teikėjų grupė Karibų regionui New York'e susitiko ir Mas Mimica e, ten dalyvavo ir įsipareigojo tikrai reikšmingų papildomų pinigų skirti 100 milijoną vystomosios pagalbos. Toks paketas yra numatytas Karibų regionui. Ta pagalba yra skiriama, aišku, po Irmos ir Marijos e, neseniai nusiaubusių regioną ir aš manau, kad tikrai gerai būtų turėti koordinatorių uh, Aš sugrįšiu į komisiją, kalbėsiu su atitinkamomis tarnybomis ir žiūrėsime, ką galėtumėm padaryti tuo klausimu, nes jūs teisingai sakote, mes turime skirtingų instrumentų, Interreg, pavyzdžiui, kitam priklauso padaliniui. Uh, DEFCO ir e, prižiūri paga, visamą pagalbą. Tai galbūt būtų galima suformuoti kažkokią tai galbūt darbo grupę, dirbant kartu ir su mm, e, olandiška ir prancūziška salos dalimis. Bet kokiu atveju, manau, kad tikrai jūs teisus, mums reika, reikalingas integruotas Europos požiūris, kuris leistų užtikrinti abiejų salos dalių atskūrimą. Manau, kad tiek vietos valdžia iš, iš olandiškos ir iš prancūziškos pusės taip pat turėtų dirbti iš vien. Turėtų būti daug platesnis bendarbiavimas užtikrintas ir tarp abiejų salos pusių. O komisija, galiu Jūs patikinti, savo ruoštų dės visas pastangas, kad užtikrintų ES paramos papildomumą, dėrėjimą su vystimuosi visą pagalbą ir vietos valdžios iniciatyvomis. Mes taip pat esame pasirengę analizuoti, kaip teikiama ir būsima programa Šentomatino salai galėtų būti paskui perorientuota, kad būtų galima mm, po um, Irmos visą, visą atkūrimo darbą finansuoti. Iš tikrųjų žinau, koks nuniokojimo mastas. Aš nesikalbėjau su jūsų atstovais, bet uh, mielai galbūt po šio posėdžio 10 minučių, jeigu turėtumėt, galėtumėm pasikalbėti tais klausimais. Ir su jung, Keriu, um, Prancūzų Gianoje tikrai labai ilgai apie tai buvo kalbama ir aš pati asmeniškai susitikau su prancūziškos dalies atstovais. Iš RDF taip pat yra tam tikras finansavimas, kuris galėtų būti panaudotas atkūrimo darbams. Galiu Jūs patikinti, kad uh, mūsų solidarumas bus garantuotas ir padarysime viską, ką galime, kad padėtumėm ir aišku, ir, ir valstybės narės, Niderlandai ir Prancūzija dirbs kartu. Ir mes, aišku, panalizuosime jūsų pasiūlymą dėl to darbo koordinavimo. Dabar dėl ekonomis pinigų sąjungos. Pasvadnis Telro apie tai kalbėjo, bet taip pat ir patekrel. Kaip jau minėjau, vakar e, pristatyto paketo vienas iš svarbių elementų yra būtent šios ryties politika, tikrai pakankamai storas, doku, e, stora dokumento dalis, bet dar vis tiek įlaikoma pakankamai plona. E, ir galvojama apie veiklos rezultato rezervo pertvarkymą, didinimą galbūt ir įvairias kitas uh, korekcijas, e, pakeitimus, bus savanoriška taip. Dabar tas pasiūlymas jau ant jūsų stalų. Ir aišku, mes sieksime konstruktyviai bendarbiauti su jumis kaip viena iš teisės akto leidybos institucijų artimiausioje ateityje to klausimu. Tomašič dėl daugia pakopio finansavimo. Manau, kad labai svarbu tai, ką Jūs sakėte. Turime nemažai puikių priežaš... pavyzdžių ir turime paskleisti tokius pavyzdžius. Ir mes, aišku, labai irgi ieškome įvairių sinergijų kituose būsimuose pasiūlymuose, kad tą būtų galima padaryti kur kas lengviau. Taigi, uh, Dėl to manau, kad omnibuso pasiūlymas, kuris paskutinėme etape yra, aš įsivaizduoju, kad kitą savaitę paskutinis trilogo posėdis vyks ir tikiuosi bus pasiektas susitarimas. Tokiu būdu lėšų derinimas bus kur kas lengvesnis ir paprasnės valstybėms narėms ir aš tikiuosi, kad galėsime pateikti tokį pavyzdį, kaip galima apjungti įvairias lėšas. Dėl finansinių priemonių visiškai sutinku su jumis valstybės narės pradėjo tai naudoti pastaruoju metu. Nuo 2007 iki 2013 metų laikotarpio buvo nedaug tai naudojama. 2007-2013 metais padidėjo įvairių finansinių priemonių naudojimas ir per šį programinį laikotarpį mes geriau panaudojame įvairias finansinės priemonės. Gal tik dvi šalys, kurios labai nenori naudoti finansinės priemonės, bet e, mes bandome vis dar jas įtikinti, nes akivaizdu iš mūsų analizės, kad vienas investuotas euras į 2014-2020 metų programinį laikotarpį 3-4 eurus atneš iki 2023 metų. Taigi verta apie tai mąstyti. Ir taip pat aš pateikiau maršalo plano pavyzdį. Kaip žinia, Tai yra planas, kuris buvo parengtas po antrojo pasaulinio karo. Ir aš galiu pasakyti, kad iš maršalo plano Vokietijoje vis dar naudoja tuos pinigus. Tai yra ne istorija, tai yra labai realu, būtent, kad gali būti perdirbimi pinigai ir protingai juos panaudojus galima investuoti vieną eurą ir gauti mainais penkis eurus iš tos investicijos. Taigi aš manau, kad turime daugiau apie tai kalbėti, apie tai informuoti ir tą daryti su valstybėmis narėmis. Bet aišku, mums reikia tam tikrų administracinių pajėgumų, tam tikslui žinių. Jūs esate iš Čekijos, iš Kroatijos. Mhm. Iš bankų sektoriaus yra labai gerai dirbančių ministrų, pavyzdžiui, ir jie puikiai žino, kaip panaudoti tas priemonės ir taip pat jūsų ministras labai geras. Tai man atrodo, kad jie puikiai suprato, kad yra būtina naudoti finansinės priemonės. Dėl geresnio įgyvendinimo, aišku, tai yra bendras mūsų darbas. Pradėjome diskusijas po daugiametės finansinės programos. Daugiametė finansinė programa bus pristatyta gegužės mėnesį ir tikiuosi, kad iškart po to bus jau galima kalbėti apie naujus teisės aktus ir naujus būdus e, gerinti situaciją. Bet norėčiau pasakyti, kad su eksantė sąlygomis, kai jos yra patenkintos bus šiam programiniam laikotarpiu, akivaizdu bus, kad įvairiuose ekonomikos sektoriuose net ir nereikės tų taikyti eksantė sąlygų jau. Taigi mes e, skiriam, skiriame dabar šiek tiek laiko, bet labai tikslingai, nes daugelie valstybių uh, tokių strategijų ne, sveikatos, e, vandens, atliekų valdymo srityje nebūtų buvę parengta jeigu, ar transporto, jeigu nebūtų pritaikytos eksantės sąlygos. Ir kai jos bus patenkintos šiam programiniam laikotarpiu, tuomet, aišku, nereiks tada tiek daug laiko tam skirti per kitą, kit, kito programinio laikotarpio pradžioje. Taigi labai džiaugiuosi tomis eksantės sąlygomis, bet tai yra ilgalaikės perspektyvos klausimas. Nebus taip, kad kiekvie, per kiekvieną programinį laikotarpį tos bus e, taikytos eksantės sąlygos. Jos jau negalioja, kai yra, kai yra patenkinamos, jų daugiau nereikia pritaikyti. Toliau Pono Vanintelburg klausimai, aš atsakiau dėl ekonominės pinigų sąjungos ir Švento Martino salos. Bet, kaip sakiau, dar e, kryps, kreipsiuosi komisiją su jūsų pasiūlymu. Finansinis koordinavimas. Ar jūs turite nacionalinį koordinavimą Prancūzijoje, Niderlanduose omenyje, kad jis dirbtų kad jie dirbtų tie koordinatoriai su Europos komisija ir aš jau pateikiau detalių apie papildomą finansavimą, dėl kurio įsipareigojo ponas e, Mimica New York'e, kur buvo susitikimas Karibų jūros saloms skirtas. Taigi viską darysime, ką galėdami dėl Rumunijos. Kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Jūs, na, pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad dalyvavote tame susitikime komisijos, e, dalyvauti regijų komiteto susitikime ir norėčiau padėkoti ponui Būdai už surinktą apsilankymą. Jūs puikiai žinote, kad Rumunija yra kaip bet kuri ES valstybė narė, tač, pirmia, bet pirmiausia, vyriausybė, nacionalinė regionė, nacionalinės regioninės valdžios institucijos turi suvaidinti svarbu vaidmenį, kad gautų prieigą prie tos pagalbos. Kai rašoma paraiška, tai aišku, tai yra valstybės narės atsakomybė 17-13 metams. Mes per tą laikotarpį padarėme viską, ką galėjome, kad padidintumėme įsisavinimų, lėšų įsisavinimo lygį. Kaip žinia, buvo patvirtinti visi projektai retroaktyve atbulinė data ir taip pat transporto projektai, kurie turėjo būti užbaigti iki 2015 metų, bet geros žinios yra tos, kad tie projektai bus užbaigti ir kad bus panaudotos tos lėšos numatytam 14-20 metų laikotarpiui. Ir man atrodo, kad naujos valstybės narės, įskaitant čia ir Rumuniją, turi suprasti vieną dalyką. Sangaldos politika, pasiūlė, politika, politika pasiūlo nuostabes galimybes ir yra, ji yra labai svarbi. Ir reikia kažkaip tomis galimybėmis pasinaudoti. Ir Rumunija baigia 7-14 metų finansinės e, laikotarpio projektus ir įsisavinimo lygis dabar apie 91 procentas, bet vis tiek buvo nemažai lėšų prarasta, kaip ir transporto sektoriuje. Toliau kalbant apie dabartinę finansinę programą, finansinę situaciją, ne tik Rumunija, bet ir kitos valstybės narės pradėjo šiek tiek lėčiau vykdyti projektus. Ir čia reikia gal papildomų jėgų tam, kad Rumunija galėtų pasinaudoti tą galimybę, kuri jiems atsivėrė. Rumunija yra ta šalis, kuri, kur augimo tempai yra labai dideli, vertinant su kitų valstybių narių augimo tempais. Taigi reikia tuo pasinaudoti ir man atrodo, kad tas e, e, politinis stabilumas arba jo trūkumas dažniausiai sukelia kliūtį. Ir aš jau trejus metus dirbu kaip komisijos narė ir mes jau, pas mus keturios vyriausybės pasikeitė. Taigi septintas jau transporto ministras Rumunijoje dirba. Taigi, ta prasme, iš tiesų to politinio stabilumo mums labai trūksta ypač tose srityse, kur reikia ekspertinių žinių, kompetencijos ir patirties. Kaip puikiai žinote, visi mes labai džiaugiamės tuo, kai fondų valdymo institucijos buvo paskirtos, jos pradėjo savo veiklą ir dabar mes laukiame sutarčių projektų, esminių projektų Rumunijoje, kad galėtumėme įsisavinti visas tas lėšas. Aš lankiausi Rumunijoje gruodžio Lankysiuos Rumunijoje gruodžio mėnesį nuo 18 dienos ten būsiu ir aš tikiuosi, kad su ministrais mes galėsime pasikalbėti ir galėsime jau užsitikrinti tam tikras sutartis. Dar vienas svarbus aspektas buvo iškeltas ir aš manau, čia galėsiu apjungti kelis atsakymus. Aš sutinku su jumis. Mums teko susidurti su, pro, su problemomis. Bet aš norėčiau pasakyti, kad aš bendrauju daug su merais ir visų merų durys man, man yra atvertos. E, mano durys yra atvertos. Ir Rotterdame, pavyzdžiui, buvo didžiulis merų. Merų suvažiavimas ir tai yra puikia galimybė mums pasiūlyti galimybės miestams. Rumunijoje 20 procentų regionių veiklos programų, 1,2 milijardo eurų jų bendra suma yra e, valdoma miestų, savivaldybių. Taigi tai sukuria pridėtinę vertę ir galbūt aš galėčiau, galėsiu pateikti jums daugiau detalių, po to, kai pasikonsultuosiu savo biuro darbuotojais. Žinau, kad 150 milijonų eurų skirtas sveikatai ir taip pat atitinkamas fondas yra regioniems ligonėms numatytas ir dabar bus bandyta išsiaiškinti, ar ligonės galės pasinaudoti tais finansais. Bet aišku, visa tai priklausys nuo Europos ministerijos, nes Rumunijoje mes negalime dirbti taip kaip Vokietijoje ar Prancūzijoje, kur kiekvienas regionas turi savo fondų valdymo instituciją. Ne, taip nėra. Administracinė struktūra yra kitokia kiekvienoje šalyje. Taigi tai yra kiekvienos valstybės narės suverenus klausimas, suvereniteto klausimas organizuoti lėšų valdymą taip, kaip jie nori. Ir dėl to, kad Rumunijoje yra tokia struktūra, valdymo struktūra, dėl to gal ir sudėtingiau viską padaryti. Ir mes galime kalbėti apie mažo augimo regionus ir panašiai. Tačiau Rumunijoje yra ir daug jėgų sutelkimo, įvairios institucijos sutelkė jėgas šiaurės rytuose. Jau matome rezultatų, yra komisijos pasaulinio banko ekspertai, kurie dabar ten lankosi Rumunijoje ir yra aptarinėjami tie projektai, kurie jau buvo atrinkti, kurie kaip juos geriau įgyvendinti. Kalbant apie mažo išsivystimo, mažo augimo regionus, jų yra ir Rumunijoje, ir Lenkijoje, Ir yra lėšos, kurios vienas milijonas buvo panaudotas Lenkijoje, Rumunijoje mums pavyko padaryti įtaką ministrams tokiu būdu, kad būtų pakeisti, pakoreguoti projektai, kuriems gali būti numatomas papildomas finansavimas ir 50 milijonų maždaug eurų buvo skirta. Taip pat įvyko susitikimas tarp universitetų vyko diskusijos ir kai, kolios, kai kuriuose valstybėse yra tokia tradicija. Ir Rumunijoje reikia tą padaryti, reikia visus susodinti prie vieno stalo ir pasikalbėti apie tai. Reikia daugiau koordinavimo. Toliau kalbant apie energetinį efektyvumą kaimo vietovėse. Šios sąlygos, kur gyvena nemažai gyventojų. Tai e, nėra sąlygos, kurias primeta Europos Sąjunga, ponia Būda. Aš klioš lankiausi, tai yra mano tėvo kaimas. Ir mačiau, kad ten trūko geriamo vandens. 21-ame amžiuje ES valstybėje taip negali nutikti. Aš kalbėjausi su žmonėmis. Ir tiesa, kad geriamas vanduo šiais laikais dar gali kelti problemų. Kai aš išėjau iš to kaimo, žmonės prie manęs puolė prašė geriamojo vandens. Neįtikėtina, kad 21 amžiuje dar galime pritrūkti geriamojo vandens. Taigi reikalingi infrastruktūriniai projektai ir tie 7-13 metais patvirtinti projektai ir buvo susijęs su e, geriamojo vandeniu, kanalizacija ir panašiai, nes žmonės miršta dėl to, kad trūksta geros kokybės geriamojo vandens. Tai yra neįtikėtina ir aš puikiai žinau, kiek žmonių išvyksta iš kaimo Rumunijoje, kiek bėga iš kaimo. Kaimuose 75 metai yra vidurkis gyventojų amžiaus trečdalis žmonių pabėgę yra iš kaimų. Tai aišku, mes su vietos nacionalinės valdžios institucijomis apie tai labai daug kalbamės, bet vėlgi tai yra merijų prefektūrų klausimas ir aš suprantu, kad kažką reikia daryti, kažką daryti tiems kaimo regionams. Ir čia yra tam tikras ir prieštaravimas mūsų teisės aktos, nes mes e, kalbame apie darbo tvarkę, bet miestai yra labai svarbus. 80 procentų gyventojų gyvena miestuose. Bet tuo pat metu mes e, rizikuojame tuo, kad kaimuose nelik žmonių, jeigu kaimo darbo atvarkė nebus tinkamai gyvendinta. Ir mes su kitais komisijos nariais kalbamės tam, kad galėtumėme plėtoti kaimų tinklą, kaimus, nes Europos fondų lėšos negali būti naudojamos tik tai ūkininkams, bet ir visiems kitiems, kurie gyvena kaime. Ir aš gal čia užtrukau šiek tiek atsakydama į tą klausimą toliau. Pono Ropės klausimas. Kalba eina apie šešerių metų laikotarpį, ne, ne trijų metų laikotarpį, nes turime tą N plus 3 pagarsėjusią taisyklę. Taigi įgyvendinimas iki 2023 numatytas. Ir aišku, kai mes kalbėjome, kalbame apie būsimus teisėkros pasiūlymus, mes aišku nu, turime numatyti paprastesnį mechanizmą. Jūs kalbėjote apie įvairias sąlygas, eksantės sąlygas. Aš paaiškinau, kad ateityje valstybės narės daugiau neturės skirti daugiau laiko projektų, kai kalbais apie projektų įgyvendinimą. Tikėkime, kad parlamentas patvirtins teisės aktus iki 20, iki 20 metų ir kad nebus vilkinama. Nes mes turime iš tiesų pasimokyti iš praeities klaidų. Aišku, ta politika turi būti e, stimuliuojama iš apačios. Ir aš norėčiau dirbti, aišku, su jumis. Aš žinau, kad Italijoje, kitose valstybėse narėse, kaip ir sakiau, kaip Niderlanduose, kaip ir nėra tokios tradicijos kaip Niderlanduose ar kitur, atsižvelgti į visų nuomonę, bet aš labai tikiuosi, kad Italijos valdžios institucijos imsis e, didesnių pastangų, pristatydamos geras regionų strategijas. Dėl solidarumo fondo puikiai žinau, kad yra daug nusivylimų ir jūsų tarp, ir mūsų tarp, Ir aš dar grįšiu prie to, kai atsakysiu į pono Papadakis klausimus. Pone Damato, norėčiau Jums pasakyti, kad naujas pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos, man atrodo, bus gera galimybė peržiūrėti solidarumo fondo sąlygas. Pone Papadakis, aš nesak, nesakiau plenarnėme postėje, kad jis laukti iki 20 metų. Aš labai Jūs gerbiu, bet uh, tikrai galiu pasakyti, kad labai nesažininga mano atžvilgiu man pasakyti, kad aš ciniškai vertinu Graikiją. Aš dešimt devynis kartus čia kreipiausi į Jūs, aš pakeičiau reglamentą. Tai buvo išskirtinis reglamento pakeitimas Graikijos atžvilgiu. Aš tikrai su, su, su, sutinku su jumis. Aš kalbėjau su Ciprusu penktadienį apie potvinius ir paaiškinau, kad balandį gegužę bus keičiama situacija ne 20 metais biudžetas bus pakeistas gegužės mėnesį, iškart kai bus pakeisti teisės aktai ir reglamentas. Visos tos ribos buvo ir yra numatytos dėl Europos parlamento. Ir dėl to, kad parlamentas taryba patvirtino tai, ne komisija tą darė. Parlamentas patvirtino tas ribas. Aš aišku suprantu, su kokiomis problemomis susiduria Atika, tačiau uh, pagal tą reglamentą, kurį jūs patvirtinote, Atika yra turtingiausias regionas ir mūsų pastangos, europinės pastangos, turi būti derinamos su Graikijos pastangomis. Atsiprašau, bet man atrodo nesažininga mano atžvilgiu ir mūsų tarnybų atžvilgiu sakyti taip. Mes bandome viską padėti kiek įmanoma, mes puikiai žinome, kad mes išlaisviname grinuosius pinigus, ir nepaisant visų valstybių narių nenoro, kodėl, sako, reikia dar tų lėšų Graikijai, bet mes išsikovojome tą finansavimą, turime programas Salonikuose, metro projektas įgyvendinamas. Aš manau, kad kasdienėme gyvenime tikrai mes darome tą ir gaivalinės nelaimės vis dažniau pasitaiko ir aš visapusiškai pasisakau už tai, kad reikia peržiūrėti situaciją, bet Negalime reglamento keisti kasdien. Aš lankiausi Portugalijoje, ką tik iš ten sugrįžau, aš mačiau gaisrų sukeltus padarinius Madeiroje, Graikijoje. Jūs negalite sakyti, kad mes nesame solidarūs. Dabar peržiūrime civilinės saugos mechanizmą ir žiūrime, kaip būtų galima viską padaryti greičiau ir lankščiau. Tačiau turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis. Ir aš dar kartą norėčiau išreikšti užuojautą ir užuojautą žodžius. Kaip žinia, mes tikrai su ministro Hariticės, su ministru pirmininku Ciprasu, jis kalbėjosi ir su Junkeriu, mes žiūrime į reglamentą iš visų pusių, kaip būtų galima padėti ir padėsime Graikijai, kiek galėdami. Ir galiu priminti jums, kad turi asignavimą, kuris nebuvo panaudotas, 1,3 milijardo eurų dar per šį programinį laikotarpį klimato kaitos padarinių prevencijai. Ir jie galėtų įgyvendinti projektus ir rytoj tas lėšas panorėję panaudoti. Taigi pinigai yra, tai yra asignavimas skirtas Graikijai. Problema ne pinigai, problema, kad reikia gerų projektų rizikos prevencijos. Ir mes tikrai daug ką esame padarę Aišku, daug tų nelaimių buvo, bet e, kita vertus mes tikrai su rizikos prevencijos priemonė daug ko išvengėme ir mes reikalavome, kad Graikija parengtų specialią strategiją. Mes išvengėme tokiu būdu labai daug žmogiškųjų žmonių mirčių ir tragedijų. Tai visiems mums tragedija, kas vyksta Graikijoje, Portugalijoje, mes visi kenčiame dėl to, bet darome viską, ką galime ir aš tikrai galiu jūs dėl to patikinti. Taigi, kaip sakiau, nuo birželio mėnesio, man atrodo, jau galėsime dirbti kartu ir peržiūrėti solidarumo fondą, fondo sąlygas. Tai bus puikus momentas apmastyti, kaip solidarumo fondas gali būti pakeistas valstybių narių labui. Į pono būdą klausimus atsakiau dėl įgyvendinimo. Kaip sakiau, naujausi skaičiai rodo, kad įgyvendinimas pasiekė greitį stabilų ir mes jau beveik 2014-2020 metais turėsime reikiamas lėšas skirtas projektams. Tuomet 7-14 metų čia gyvenimo laikotarpis bus užbaigtas ir detalės apie ataskaitą bus mm, pateiktos gruodžio 13 dieną, bet aš norėčiau Jums pasakyti, kad aš lygiai taip pat esu nusivylusi, kad e, programų atranka neatsispindi mokėjimuose, nes aš susitikau, pavyzdžiui, su Jūsų ministru, ūkio ministru, naujoju iš Niderlandų. Ji, ministrė. Ji buvo labai nustebusi, kai aš pasakiau, kad mes laukiame mm, paraiškų dėl mokėjimų, nes uh, pas jūs ir atrankos daug projektų buvo atrinkta ir jūs pradėjote pirmiausia savas lėšas, nacionalinės lėšas investuoti, ar nežinau, ar privačias. Ir mes dar negavome prašymų dėl apmokėjimų. Taigi puiku, kad jau kaip ir prasidėjęs darbas vietoje, bet, kaip sakiau, mes laukiame tų faktūrų, kad galėtumėme jų pagrindų skirti lėšas. Uh, Ir aišku, aš sutinku, kad gyvendinimo pradžia įsibėgėjo lietai, bet turime nepamiršti, kad teisės aktai irgi buvo patvirtinti čia parlamente gan vėlai, 14-20 metams ir mums reikėjo laiko, kad valdžios institucijos e, susipažintų su naujų, nau, teisės aktų naujovėmis, kad pasi, prasidėtų naujas projektų rengimo etapas. Bet uh, Kaip sakiau, tikrai gyvendinimas pagerėjo ir beveik jau pasivijome tą prarastą laiką. Bet e, kalbame iki apie 14-20 metus, bet dar šeši metai liko iki 23-ųjų. Pone Novakovai, aš norėčiau padėkoti Jums už pastabas. Aš Lambertui ir Konstancijai atsakiau apie tą rezervą. Dėl būsimų diskusijų mes laukiame jūsų indėlio, regi komiteto indėlio, ypač parengus Europos parlamentui pranešimą dėl septintosios anglodos politikos. Ir nenorėčiau slėpti, kad mes labai pasikliaujame ponios pirmininkės ir pono Novakovo e, indėlių pirmininkaujant Bulgarijai ir ką galima būtų padaryti. Būtų galima visiems suvienti jėgas kovojant už šią politiką. Kaip sakė pirmininkė, puiku, kad turime ir tarybos palaikymą, tačiau pažiūrėsime, kaip bus vasarį, kova Sofijoje, kai Atingeris susitiks su finansų ministrais. Dėl solidarumo fondo aš jau, man atrodo, atsakiau kad jis įkurtas subsidiarumo principo pagrindu ir aišku, tai yra ben, teisės aktų rengėjų bendras uždavinys, kad solidarumo fondo lėšos pasiektų adresatus kad valstybės narės nebūtų paliktos vienos. Dėl to aš ir minėjau tos, tas ribas, kurios buvo numatytos kiekvienai valstybei nariai ir kiekvienam regionui, kai solidarumo reglamentas buvo peržiūrėtas prieš porą metų, tada buvo labai daug kalbama su parlamentu ir valstybėmis narėmis. Ir kaip sakiau, gegužės mėnesį mes kartu turėsime apie tai pasikalbėti, nes man atrodo, kad mums reikia daugiau erdvės judesiui Man tai yra akivaizdu, bet dėl to nereikia mums čia vieniems kitų kaltinti, nes mūsų pozicija sutampa. Dėl konkrečių priemonių Graikijai. Ačiū, ponė Ramonu, už atliktą darbą. Kalbant apie pakeitimus dėl specifinių priemonių Graikijai, jūs puikiai žinote, kad tik Graikijos institucijos, o ne komisija – turi parengti ataskaitą apie šios, šių priemonių gyvendinimą. Graikijos institucijos parengė ir pateikė komisijai tokią ataskaitą. Mes gavome ir jūs taip pat Graikijoje gavote. Vertimas dabar kaip ir vyksta komisijoje. Ir ta ataskaita bus perduota visiems jums, gerbiami nariai, nes uh, visi esame suinteresuoti tuo, kad Graikija judėtų pirmin. Aš tik galiu pasakyti, kad dabar dirbame ankstesnėme laikotarpyje. Atrinkome 181 projektą, o dabar daugiau susitelkime ties svarbiausiais poreikiais, jų tenkinimu, taigi turime tik tai dabar 18 projektų, ties kuriais dirbame. Salonikose ir kiti svarbus dar projektai yra kad paspartintumėme įgyvendinimą, greičiau pasiektumėme pažangos. Ir pateiksime po to jums ir vokiškas versijas teksto ir kitas. Pone Mihailova, aš norėčiau jums padėkoti už visą jūsų pagalbą, kurios sulaukėme iš jūsų, iš visų politinių frakcijų ir narių per šiuos metus. Ir man atrodo, kad sunkiausi laikai ateis kitų metų, per kitų metų pirmą pusmetį. Taigi turėsime dar labiau susitelkti iki gegužės mėnesio sanglos politikos labui. Turėsime regionų savaitę orientuotą į ateitį kitais metais, jų metų pradžioje. Dėl daugiametės finansinės programos turėsime konferenciją Sofijoje sausio 8-9 dienomis. Taigi pirmos dienos ir bus skirtos daugiametiai finansiniai programai. Pirmanis, antradienis, dvi dienos bus skirtos, pirmos dvi darbo dienos sausio mėnesį bus būtent skirtos daugiametiai finansiniai programai ir mes tikimės pateikti svarius argumentus dėl būsimos sanglodos politikos. Taigi sausio 8-9 konferencijos konferencija vyks ir tikiuosi, kad jūs arba jūsų komitetas dalyvaus toje konferencijoje. Mes iki gegužės mėnesio planuojame būti labiau matomi ir norėčiau, kad jūs savo valstybėse narėse irgi būtumėte matomi tame Sanglos draugų alijanse, kurį koordinuoja parlamentas ir regionų komitetas. Kovo mėnesį minėsime 30-ąjį Sanglos politikos jubiliejų ir aš manau, kad tai bus labai svarbus momentas parodyti, kas buvo pasiekta daugelie valstybių narių per tuos 30 metų, kuomet mes skiriame finansų, finansavimą solidarumui, finansiniam solidarumui. Tai buvo sanglos politikos pradžia. Taigi nematai, nemažai yra planų, bet pagrindinis renginys bus kovo 24 dienos renginys ir aš visus jūs pakviesiu jame dalyvauti. Pone Krell uždavė klausimą dėl tarnybų, kurios dirba ir atsaking, atskaitingos yra ponai Dombrovskijui, bet kiek žinau, jie pradėjo gauti lėšas iš maržų, kurios numatytos ES biudžete. Taigi dėkoju ir linkiu Jums geros savaitės, gero savaitgalio, nes pasimatysime Strasbūrė dar kartą. Taigi norėčiau padėkoti Jums už visą bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju, gerbiama komisijos narė. Tikimės dar susitikti Strasbūrę ir tikimės, kad pavyks baigti darbą su omnibuso pasiūlymu, tai yra išskirtinė regi komiteto kompetencija ir tuo tikimės gerai užbaigti metus. Dėkoju gerbiamą komisijos narę. Baigėsi mūsų posėdžio pirmoji dalis, dabar koordinatorių posėdis be vertimo dėja. Angliškai.